Okay, friends, we'll start the meeting. Pradėkime posėdį. Džiaugiamės, kad e, mūsų tarpe yra komisijos narys ir jos vicepirmininkas Jurki Katainin, kuris yra atsakingas už daugelį sričių, kurios mums taip pat rūpi dirbant šiame komitete. Ir e, žinoma, būsimosios komisijos veiklos programos rengimas ir labiau apibrieštos rytis tokios kaip plieno pramonė Europos Sąjungos. Taigi turėsite kelias galimybės užduoti jam klausimus įvairiomis temomis ir jis pamėgins į kuo didesnį skaičių jų atsakyti. Šiuo dabar steiksiu žodį ponui Katainenui jo įžanginiai kalbai. Prašau. Ačiū pan pirmininkė, ačiū už suteiktą galimybę su jumis aptarti įvairius klausimus. Aš norėjau tarti keletą žodžių apie įgūdžius, įgūdžių darbo atvarkę, po to apie investicijų planą, nes jums yra labai svarbus klausimas darbo vietų kūrimas, taip pat plieno pramonė paminėsiu ir paminėsiu kelis aspektus susijusius su socialiniu dialogu ir socialinėmis teisėmis. Pirmiausiai apie įgūdžius. Komisija norėjo parengti įgūdžių darbo atvarkę tam, kad pabrėžtume šios temos politinę svarbą. Nes dėje tiek mano asmenių, tiek visos komisijos įsitikinimu politinės darbo atvarkės e, viršuje įgūdžių klausimas e, yra tik keliose valstybėse narėse. Mes visi esame girdėję apie vadinamąją ketvirtąją pramonės revoliuciją ir e, ekonomikos skaitmenizavimą ir jis yra glaudžiai susijęs su įgūdžiais, e, skaitmeniais įgūdžiais ir tuo pačiu metu labai didelė mūsų piliečių dalis neturi pakankamai įgūdžių, kad galėtų įsitvirtinti tradicinėje darbo rinkoje. Nors komisija neturi dėlių įgaliojimų šioje srityje, mes norėjome atkreipti dėmesį į šią problemą ir valstybėse narėse įgūdžiai smarkiai skiriasi. Bendrai tariant, mes e, identifikavome kelias sritis, kuriuose reikėtų struktūrinių pokyčių, struktūrinių reformų valstybės narėse tam, kad būtų pagerinti, e, pagerinti įgūdžiai ir padėtis valstybėse narėse yra skirtinga, kai kuriuose galima daugiau dėmesio skirti profesinė mokymai stažuotėms, kitose šalyse daugiau dėmesio skirti mokytojų parengimui. Daugumoje valstybių narių daugiausiai dėmesio reikėtų skirti migrantų integramui. Esu jūsų komitetui ir jo nariams puikiai žinoma įgūdžių svarba. Nu, noriu pateikti tik kelis skaičius, kurie mums kelia nerimą šiuo metu. Labai grėsminga situacija yra susijusi su baziniais suaugusių įgūdžiais 17 milijonų piliečių turi problemų su raštingumu ir e, vidurinį mokslą 25 procentų žmonių yra sudėtinga baigti. Šešdešimt procentų moterų e, baigia universitetus, tačiau e, daug mažesnė e, jų dalis nei vyrų gauna darbo vietas, randa darbo vietas, taip pat nepakankamai žmonių turi verslumo įgūdžių, kad galėtų užsiimti verslu, dalyvauti ekonominėme gyvenime. Būtent šie skaičiai aiškiai parodo, kodėl įgūdžiai turėtų tapti vienu iš prioritetinių mūsų darbo atvarkės klausimų. Taip pat skaitmeninių pokyčių metu e, Europai trūksta aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kuomet nacionalinėse regionėse darbo rinkose švietimo ir mokymo sistemos susiduria su panašiomis problemomis. Žiaus 7 dieną komisija pristatė įgūdžių darbo atvarkį parlamento plenarinėje sesijoje ir joje yra pateikiamas rekomendacijos valstybėms narėms, kaip e, padėti žemos kvalifikacijos, žemų nepakankamų įgūdžių žmonėms, pagerinti savo įgūdžius ir kartu pagerinti savo žimtumo situaciją. Europos kvalifikacijų kelimo sistema yra taip pat rengiama ir greitų laikų bus pradėta gyveninti. Jos tikslas taip pat yra padidinti darbuotojų judumą ir pagerinti jų profesinius įgūdžius, taip pat būtina bendradarbiauti specifinius ekonominėse sektoriuose tam, kad būtų galima tinkamiau nustatyti, kokiu, po, kokiu įgūdžiu labiausiai trūksta ir kaip uh, užtikrinti jų įgyjimą. Taip pat uh, yra rengiamus atitinkamus programus, kaip trečių šalių piliečių e, profesinių įgūdžių ir kvalifikacija yra nustatoma, turi būti nustatoma ir gerinda, gerinama. Taip pat reikia stiprinti e, verslo ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą per atitinkamas e, platformas, nes būtent tai partnerystė tenka labai svarbus vaidmuo skatinant verslumą ir uh, verslo įgūdžius stiprinant. Taip pat skaitmeniniai įgūdžiai yra labai e, svarbus siekiant gerinti situaciją e, užimtumo srityje. Tam, kad padėtume valstybėms narėms šios pasiūlymus įgyvendinti nuo 14 iki 20 metų, buvo skirti e, ir yra skirti daugiau 27 milijardai iš Europos socialinio fondo. Šioms reikmėms Europos gerovė priklauso nuo svarbiausių mūsų turto, tai yra mūsų žmonių ir turime juos investuoti daugiau nei iki šiol. Taip pat ar skelbti žodžią apie mūsų investicijų planą, pradėsiu nuo trečiojo ramščio, nes manau, kad jis yra svarbiausia investicijų plano dalis, o tai reiškia, kad E, reikia vykdyti struktūros reformas nacionaliniu e, Europos Sąjungos lygiu. Europos komisija viską vertina plačiame kontekste, įskaitant e, socialinį kontekstą, socialinę politiką ir įgūdžių kontekstą. Mes identifikavome svarbiausias, nustatėme svarbiausias kliūtis valstybėse narėse trukdančias investicijoms ir dabar rengiamas specifinės rekomendacijos valstybėms narėms bus skirtas atkreipti dėmesį į būtinybę pagerinti investicinę aplinką ir sukurti daugiau naujų darbo vietų. Taip pat nustatėme taip vadinamas svarbiausias kliūtis investicijoms ES lygių. Keletą pavyzdžių pateiksiu. Mes pradėjome diskusijas su Eurostat tarnyba siekdami kad e, būtų skatinamos viešojo ir privatus sektoriaus partnerystės valstybėse narėse stičius ir tie, kad e, abu sektoriai geriau suprastų, e, kokios išlaidos yra išskaičiuojamos į valstybės biudžeto deficito ir kokios ne. Ir tą būtina žinoti valstybėms norėms, nes keičiasi, kinta verslo modeliai ir daugelis tokio pobūdžio e, viešo ir privataus sektoriaus partnerystės projektų dabar atrodo kitaip nei prieš dešimt metų. Taip pat e, viena iš pagrindinių kliučių yra susijusi su tuo, kaip e, bendrai panaudoti strateginių investicijų fondų ir struktūrinių fondų lėšas investiciniams projektams ir mes dabar atrinkome atitinkamus projektus, kuriuos galima finansuoti iš ES skirtingų šaltinių. Europos struktūrinės reformos daugiausiai susijusios su bendrosios rinkos sustiprinimu puikiai e, esate susipažinę su mūsų svarbiausiais projektais - žiedinė ekonomika, skaitmeninė ES rinka, transportas, CO2 mažinimas, energetikos sąjunga. Visi projektai yra susijęs su bendrosios rinkos projektais, kurie ateitie turės didelės įtakos e, skatinant ekonomikos augimą, augimą ir kuriant naujas darbo vietas. Šiek tiek pateiksiu skaičių apie Europos strateginių investicijų fondą. Galbūt norėsite jas užsirašyti, tačiau šiaip visą tą informaciją galėsite rasti internetu, taip pat ir mano Twitter paskyroje yra pateikiami visi galingi skaičiai. Strateginių investicijų fondo lėšomis buvo finansuojami tiek smulkaus verslo projektai per tarpininkus, tai ir bankus, taip pat ir infrastruktūros ir pramonės projektai, jie siekia jų vertės 17,7 milijardus eurų. Mes tikimės, kad šios skirtos lėšos pritrauks dar 107 milijardus papildomų investicijų. Tai reiškia, kad 18 milijardų viešųjų lėšų pritrauks papildomai 107 milijardus privačių investicinių lėšų. Mes pasirašėme 125 sustarimus su bankais, tarpininkais, tarp strateginių investicijų fondo ir tas 185 susitarimai numato galimybę finansuoti 248 tūkstančius e, smulkaus verslo įmonių Europoje. Bulgarijoje trys tokie bankai yra, kurie pasirašė tą susitarimą ir steiks finansavimą smulkiam verslui. Bulgarijoje, Italijoje tokių bankų yra 28 ir 44 tūkstančiai Italijos mažuotinių įmonių gaus atitinkamą finansavimo paskolų pavydalu, tai padės kurti naujas darbo vietas, taip pat 78 didelio masto investiciniai projektai yra vykdomi. Investicijos susijusios su moks, moksliniais tyrimais ir plėtra 27 procentus sudaro energetika, 25 procentai, 22 procentai e, šiaip energetikos sektorius, skaitmeninės investicijos 12, 6 procentai transportas ir socialinės investicijos 3 procentus sudaro visų investicijų. Galbūt svarbiausias skaičius yra tas, kad 80 procentų iš tų 107 milijardų eurų e, investicinio bendro paketo bus e, suteikiama privataus sektoriaus Daugelis šio parlamento narių teigia, kad strateginių investicijų fondas nereiškia naujų pinigų, tačiau tai reiškia naujus pinigus, nes yra paimami pinigai iš rinkos, kurie, finansų rinkos, kurie e, šiaip nėra panaudojami. Manęs taip pat paprašė šiek tiek pakomentuoti plieno pramonės situaciją ir kokiu veiksmu įmojamasi komisija paskelbė kovą savo komunikatą, kurio tema e, ir siekia apsaugoti plieno pramonę ir darbo vietas, remiamasi penkiais ramščiais, antidempingo priemonės pirmiausia yra taikomas, atsižvelgiant į plieno gamybos pajėgumus visame pasaulyje, investicijos į naujoves, teikiant e, pirmenybę konkurencijai, žiedinė ekonomikai, energijos suvartojimui siekiame e, paremti plieno sektorių, kad e, įsiveiktų dabartinės plieno gamybos e, problemas pasaulio mastu, įdėgiant atitinkamas iš ankstinės stebėsenos sistemas, siekiant taip pat uh, atlikti antidempingo tyrimus, kurie dėl dempinginių kainų, kurie šimtų labai kenkia Europos plieno pramoniai, taip pat mes sieksime, kad tos priemonės ir teitimai būtų atliekami kuo veiksmingiau ir greičiau. Mūsų pagrindinis tikslas yra ieškoti ilgalaikio tvaraus pasaulio plieno gamybos perviršiaus problemos sprendimo, kad tu su savo svarbiausiais partneriais ir mes tiek daugišaliais, tiek dvišaliais pagrindais, šnekamės dvišaliais pagrindais, mes e, susitiksime daug dažniau su svarbiausiais pasaulio plieno gamintojais, taip pat ir su Kinijos atstovais. Aš prieš du mėnesius kalbėjausi su Kinijos atstovais, su šalies vicepremjeru būtent e, šiais klausimais. Taip pat mes dalyvaujame daugiaš šalis dėrybos ir pokalbiuose BPO kontekste kur sprendžiami šie klausimai. Pabaigai noriu tarti keletą žodžių e, apie komisijos veiksmų programą ir socialinių teisių ramstį. Vertinant tai, ką pasiekime iki šiol, mes parengėme rekomendaciją apie tai, kaip ilgalaikius bedarbius reikėtų gražinti į darbo rinką. Taip pat pakankamai greitai baigėme dėrybas e, siekiant e, įsteigti uh, atitinkamą platformą, kuri, kuri būtų skirta e, tarpusio ryšiams stiprinti darbo vietų kūrimo srityje. Mes konsultuojamės taip pat su socialiniais partneriais įvairiose srityse, atsižvelgiame jų nuomonę į tai, e, kokius e, iššūkius jie įvardyje ir juos minime taip pat ir savo metinėje ekonomikos augimo prognozijų užimtumo ir socialinių reikalų srityje pradėjome pirmo etapo darybas su socialiniais partneriais, kaip numatyta 154-ame statys darbų sąjungos veikimo straipsnėje 2015 balandį prasidėjo atitinkamas konsultacijos dėl E, profesinio ir asmeninio gyvenimo su derinamumo. Taip pat e, mes tęsime socialinį dialogą, nes manome, kad socialinis dialogas yra labai svarbus siekiant sustiprinti konkurencingumą ES ir sustiprinti socialinę rinkos ekonomiką. Pristaikymo prie globalizacijos padarinių ir socialinių fondų lėšomis mes teikiame pagalbą atleidžiamiems darbuotojams, jų, siekiant juos vėl integruoti į darbo rinką, naujų įgūdžių darbo tvarkė taip pat yra e, pristatoma vizija apie tai, kaip labiau e, ateitie geriau būtų galima pagerinti mm, arba suderinti pasiūlą ir paklausą darbo rinkoje, atsižvelgiant į padėtis skiriuose sektoriuose, tokiuose kaip plieno gamyba. Šiuo metu kovo 8 dieną komisija pateikė atitinkamus e, pasiūlymus, kaip sustiprinti, papildyti socialinių teisių ramsti. Šie pasiūlymai buvo parengti po plataus masto konsultacijų buvo keliamas klausimas, ar Europos socialinis modelis e, vis dar atitinka naujos ekonomikos iššūkius ir nekenkia naujoviškiams verslo modeliams turime savęs paklausti, ar iš tiesų mūsų socialinė politika naudinga piliečiams, ar juos e, apsaugo nuo įvairių grėsmių, ar e, piliečiai gali skleisti savo potencialą darbo rinkoje, ar jie sugeba visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Manau, pribrendo laikas atlikti išsamų įvertinimą šioje srityje tam, kad e, galėtume ir toliau plėtoti tvarę socialinę ekonomiką. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponui Katainenui. Dabar žodis tiems, kas norėtų užduoti klausimų ar išsakyti pastabų. E, žvelgiu, ar salėje yra koordinatorių. Žodis pirmam iš koordinatorių, kuris galbūt turėtų klausimų ar pastabų. Ačiū, ponė vicepirmininkė, kad iškart po pietų atvykote į mūsų posėdį, sako ponas Kasa. Ehm, turiu du klausimus. Kaip žinia, ponė vicepirmininkė, mes turbūt negalim sakyti, kad tai sakoma per daug kartų, nes mes taip nuolatos sakoma, kad mums reikia daugiau investicijų, kad būtų kūrimos darbo vietos. Tačiau reikia tokių investicijų, paskatintų, kurios paskatintų pozityvius pasikeitimus. Mums būtina, kad būtų tinkamai gyveninti teisės aktai, kad būtų tinkamai planuojama, tinkamai programuojama, kad būtų tinkamai atliekami dar, kiti darbai. E, projektų vadovams e, reikia žinoti, kad e, jie turi tinkamai atlikti savo darbą, kad mažos ir vidutinės įmonės turi gauti finansavimą, kad tuose projektuose galėtų dalyvauti. Ar kas yra daroma šią linkmę? Ir mano kitas klausimas būtų toks, ar jūs galėtumėt pateikti savo vertinimą dėl Europos investicijų fondų veiklos, nes jau yra antrie to fondo veiklos metai. Ar mes galėtume ką nors nuveikti, kad situacija šios rytyje gerėtų? Dėkoju. Uh, thank you, Mr. P Ačiū. Kolega Pirinski pavaduoja kolegę Štainruk. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš šiandien aš tarp ryte per koordinatorių posėdį turėjau tam tikrų klausimų. Taigi, Pone vicepirmininkė, jūs labai trumpai paminėjote, kokia yra jūsų kompetencijos rytis ir mūsų komitetui rūpite jūsų čia paminėti klausimai. Užimtumas, ekonomikos saugimas be abejo yra mūsų komiteto svarbiausi veiklos barai. Norėčiau paklausti jūsų keleto dalykų susijusių su investicijų skatinimu ir reformomis Ir susi, tie klausimai būtų susijęs su tuo, kaip tinkamai kurti kokybiškas darbo vietas. Jūs savo pasisakymą pradėjote nuo įgūdžių svarbos. Sakėte, jog gal 17 milijonų ES piliečių turi pagrindinį išsilavinimą, dabar reikalinga kurti skaitmeninius įgūdžius. Mano supratimu, visi šie dalykai rodo, kad auga neligybė ES viduje. Ir ta neligybė yra susijusi tiek su teritorinė dimencija, tiek su skurdu. Yra tokių sričių, kur stagnuojama. Daugiau stagnacijos periferinėse zonuose. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad yra tokių sričių, kurios traukia investicijas, kur tų įgūdžių esama. Taigi e, esama vis daugiau socialinės ir ekonominės neligybės. Norėčiau pasakyti, kad ne tik iš šios dienos jūsų pasisakymo, bet apskritai regis jūs neminite tokio dalyko kaip sanglauda. O mano supratimu, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų kaip bandė pasakyti kolega Kasa, inva, investicijos yra svarbus dalykas, bet vien jų nepakanka, nes turi būti aišku, ką mes norime įtakoti vienomis ar kitomis investicijomis, kokiu rezultatu jos padės pasiekti, ką mes tų investicijų dėka sukursime, kokios naudos tai duos ES kaip tokiai. Ir čia aš norėčiau paminėti porą klausimų, kurie e, patraukė mano dėmesį. Pirmiausia, Europos komisijos komunikatas praėjusiu metu gruodžio vidury paskelbtas. Ten be kita ko kalbama apie Europos struktūrinių investicijų fondo indėlį į e, ES investicijų planų gyvendinimą. Ten buvo kalbama apie kitą ko apie Europos komisijos prioritetus. E, šis komunikatas. Regis atsiliepia į atsiliepia į 16 straipsnių trečią dalį numatytose sutartyse. Ir Be abejo, įgyvendinimo programos e, yra numatytos, tačiau ne visai atsižvelginama į šalių narių poreikius. Iš to, man atrodo, reikėtų padaryti reikiamas išvadas. E, buvo vėluojama kai kurios reglamentus įgyvendinti. E, tačiau taip pat būtina pasižiūrėti, kaip išvengti tokių situacijų, kurios nėra pačios tinkamiausios. Klausimas būtų toks, ar komisija mano, kad atliko savo pareigą paskelbdama tą komunikatą. Ar galbūt bus parengta tikra analizė, tikra ataskaita apie tai, kas buvo atlikta. Mano padėjėjai bandė surasti šį beitą dėl mano minėtų dalykų. E, jie sakė, kad buvo bandoma dirbti kad e, analizės gilesnės vis tik nebuvo atlikta. Ir e, parlamentas, manau, turi kelti šį klausimą ir pradėti diskusiją dėl to, kas buvo paskelbta minėtame komunikate. Ar yra numatyta programa, yra, numatyt, yra numatyta programa, kur vienasi paramos struktūrinėms reformoms programa. Ši programa, be kita ko, kelia visą eilę klausimų, kadangi čia kalbama apie Europos struktūrinius ir investicijų fondus. Kokiam kontekstui esant, e, Europos komisija mano pasitelkti tuos fondus. Europos komisijos atstovai atėję šį posėdį aiškiai sakė, kad fondai bus imami iš techninės pagalbos e, skyriaus socialinės, e, iš socialinio fondo ir taip pat iš Europos semestro. Tai, sakyčiau, yra daugiau negu kvestionuotinas požiūris, nes tiek regionų komitetas, tiek ekonominis ir socialinis komitetas labai aiškiai pasakė, kad jie yra priešiškai nusiteikę tokiam siūlymui, kad iš sanglautos politikos ir iš Europos semestro būtų įmamos lėšos šiam naujai kuriamam fondui. Ir kad tai buvo pasakyta, kad tai bet kita ko pažeistų Europos sutartis. Prašytinėme klausime Europos komisijai irgi užduodamas yra tas pats klausimas. Prieš du mėnesius buvo užduotas tas klausimas, ar komisija galėtų paaiškinti tą lėšų pervedimą iš mano minėtų fondų į naująjį paramos struktūrinėms reformams fondą. Taigi, kyla visai yra klausimų, kaip aš jau sakiau, į juos nėra reikiamo atsakymo. Tad būtų įdomu sužinoti, kaip ketinama įgyventinti investicijų politiką. Europos socialinis fondas regis būtų naudojamas šiam finansavimui ir nemanau, kad tai yra pats geriausias sprendimas. Plenarinėme posėdėje jūs pabrėžėte panašius dalykus. Tačiau visa tai nerodo, kad e, iš tikrųjų yra kažkokia kuriama pridėtinė vertė ar kažkoks svertas, kuris padėtų pritraukti daugiau privačių investicijų. Be abejo, mažo, mažos ir vidutinės įmonės taip pat yra svarbus aspektas. 78 projektai dabar, e, investiciniai projektai yra įgyvendinami. Kyla be abejo geresnės sanglaudos iššūkis E, tačiau, kaip jau sakiau, reikia atkreipti dėmesį į tą didėjantį teritorinės sanglaudos trūkumą. Na ir trumpas dar klausimas pabaigai. Ar Europos komisija mano, jog jūs atsiliepiate į tuos dalykus, apie kuriuos kalba Europos parlamentas, tokiuose sutikimuose kaip šis arba plenariniuose posėdžiuose. Nes toks susidaro įspūdis, ponia vicepirmininkė, ir liūdna tai sakyti, bet susidaro toks įspūdis, kad Europos komisija tiesiog varo savo informacijos kampaniją ir tiek. Tačiau susidaro toks jausmas, kad e, lieka toks slogutis žvelgiant į tai, kaip plėtojamos investicijos ir kaip siekiama ekonomikos augimo. Nepakanka juk pasakyti, kad Europos socialinis fondas štai veikia, mes jį turim ir taip toliau ir panašiai. Labai liūdna, tačiau aš manau, kad tas toks tušto, ta tokia mūsų tuštoka salė, tuštoka yra ne tik dėl to, kad susitikimas vyksta iškart po pietų, bet dėl to, kad kolegos jaučia, kad trūksta iš komisijos tinkamo reagavimo Europos parlamento išsakytas mintis. Dėkoju. Pirmininkė, na štai. Sulaukėte trumpo ir ilgo klausimų, leisime jums atsakyti, o paskui keliausim toliau komisaras, dėkoju. Pirmiausia, buvo kalbama apie patarėjų, konsultantų tarnybas. Mes turime tokią tarnybę, tų tarnybą turime e, labai e, rimtai, rimtai parengtą investicijų planą. Mes e, dabar jau rugsėjo papradžioje parengėme ir sulaukėme daugiau negu 116 projektų vadovų paklausimų Taigi viskas vyksta geriau, negu buvo tikėtasi. E, čia mes kalbame pirmiausia apie paslaugas viešosioms institucijoms, tačiau e, e, daugiau sureagavo privačios struktūros, tos patariamosios konsultacinės struktūros negu viešosios šį kartą. Tačiau man atrodo viskas klostosi pakankamai pozityviai. Daugiausia klausimų buvo susiję su tuo, kaip pagerinti investicinių projektų kokybę. E, daug kas klausė patarimų, kaip tinkamiau naudoti ES resursus struktūriniuose fonduose esančius. Be abejo, buvo kalbama daug kartų apie Europos socialinį fondą. Tačiau Jeigu žvelgiame į konsultacinės tarnybas, turime pasakyti, kad mes turime EIP, Equin ir kitus direktoratus suburti kartu. Mes, su, su, mes konsultacinės tarnybas pasitelkėme konkretiems klausimams spręsti. EGFIN ir ir kiti generaliniai direktoratai dirba daugiau bendrai ir e, iš Europos strateginių investicijų fondų yra finansuojami jau dabar keturi projektai, jų be abejo turėtų būti daugiau, tačiau pagrindinė problema yra ta, kad viešosios e, struktūros veikia pakankamai lietai. E, Joms reikia laiko suprasti, koks yra tikslas EFSI. Mm, mano kabineto kompetentingi asmenys susisiekia su, su reikiamom tarnybom, diskutuoja su jom. Dabar mes palaikome puikius santykius e, su suinteresuotomis struktūromis. Bet dabar mes pradedame užmėgsti daugiau kontaktų su privačiuoju sektoriumi. Kalbam apie privačias investicijas, apie jų skatinimą. In investicijų platforma Graikijai turėtų būti sukurta, pavyzdžiui, energetikos ir turizmo srityje. Tai yra tik pavyzdys to, kas galėtų būti nuveikta, jeigu resursus subendrintume. Iš tikrųjų, vietos konsultaciniai tarnybai ten parengti ir užmėgsti ryšių su ja prireikė šiek tiek laiko. Tačiau, man atrodo, dabar svarbu yra žvelgti į geriausią praktiką, kad valstybės narės galėtų tinkamai dirbti ir kad jiems būtų tinkamai padedama. Dėl EFSI pirmųjų metų galėčiau vėlgi pateikti skaičių. Kai kurie dalykai, apie kuriuos galvojau, geresnės konsultacinės tarnybos ir, ir eilė kitų dalykų. Visą tai yra svarbu, tačiau aš norėčiau jūs, kaip Europos parlamento narius, paskatinti renkti savo apygardose susitikimus, kur kalbėtumėte apie Europos ateitų investicijų fondą. E, gal 20 žmonių tai jau yra padarę. E, savo apygardose surengia tokius susitikimus ir paprastai sulaukiama labai teigiamos atgalinės reakcijos. E, daugiau domimasi e, Europos strateginių investicijų fondų ir kam jis gali būti tinkamas. Iš tikrųjų, bandysim ir mes kažką panašaus organizuoti. Europos investicijų bankas taip pat turi įsitraukti šią veiklą populiarinant šias priemonės. Didžiausias iššūkis tebėra e, informacijos skleidimas tarp privačių investuotojų ir taip pat tarp viešųjų struktūrų. Kaip gali būti panaudojamas šis strateginių investicijų fondas? Ponas Pirinski daug kalbėjo apie sanglaudą. Ypač centrinės ir rytų Europos šalise mes turim tikrai nemenka šansą, kad tose šalyse kalbame apie EFSI, paprastai ir iš pradžių yra sakoma, na gerai, mūsų tai nedomina. Taip reaguoja paprastai viešosios struktūros. Ir paprastai viską akis užmerkiamos ir lieka tuo klausimu domėtis privataus sektoriaus atstovai. E, paprastai sakoma, na, mums tai neįdomu, bet gal galėtų mūsų privatus investuotojai plačiau pasidomėti šiuo klausimu. Dabar mes jau išmokome mums tenkančias pamokas. Esame nekartą pakartotinai susisiekę su tomis šalimis ir rodė, pavyzdžiui, štai jūsų kaiminės valstybės daro tą ar aną, kodėl jūs nenorėtumėt to daryti, kai galėtumėt pasitelkti strateginių investicijų fondo lėšas. Mes raginam vyriausybės elgtis aktyviai. Ir mes iš tikrųjų padedame labai aktyviai um, šalims narėms, skatiname jas renkti projektus, aiškiname, kaip tą daryti, teikime techninę pagalbą, aiškiname, kaip planuoti įvairius turiamus išteklius. Ksanglaudos šalis taip pat gali pasinaudoti EFSI, jeigu jos to nori. E, privataus ir viešo kapitalo projektai yra svarbus dalykai. Kartais tos šalis turi daugiau netgi galimybių panaudoti minėtas lėšas iš šio fondo negu kai kurios valstybės narės. Kaip jau sakiau, savo įvadinėme žodėje Bulgarijoje yra trys privatus bankai, kurie, e, su kuriais buvo sutarta e, dėl reikiamo finansavimo. Rumunijoje dar to nėra, bet jau lankiausi Rumunijoje ir daviau keletą interviu. Mums teks dar diskutuoti su bankų sektoriumi ir bankams aiškinti, kad turite užsiimti šitais dalykais, nes tai yra jūsų labui pirmiausia. Kaip jau sakiau, apibendrinant galima būtų pasakyti, kad reikia visais frontais skleisti informaciją. Jeigu norite pasižiūrėti, kokius projektus EFSI jau, iš EFSI jau pavyko finansuoti, tiesiog galite pasižiūrėti atitinkamam tinklalapį ir visą tą informaciją rasti. Projektų buvo labai įdomių, skaitant platformų sukūrimą. Mes subūrėme didesnius ir mažesnius projektus. Ir kartais mažesniems projektams taip pat pavyksta gauti reikiamą finansavimą. Pone Pirinski, jūs klausėte apie reformas ir investicijas bei kokybiškų darbų vietų kūrimą. Jūs kalbėjote apie šios dalykus ir minėjote, kad tie dalykai tarpusavėje susiję. Kaip jūs puikiai žinote, mes turime numatę eksantę sąlygiškumo taisyklės tam tikras. Tai turi paskatinti valstybės narės padaryti reikiamas reformas. O jų būta daug Tačiau žvelgiant į reformas, kurios yra labai svarbios kokybiškoms darbo vietoms kurti laikėje perspektyvoje, tenka pasakyti, kad daugelį šalių dar yra veiksmų laisvės, veiksmų laisvės pagerinti švietimo sąlygas. Ir taip pat labai svarbu mokyti mokytojus. Aš, kai ėmiausi savo profesijos, sakiau, kad kiekvienas mokytojas, kuris moko vaikus, dažniausiai turi aukštąjį išsilavinimą. Aš taip buvau įsitikinęs, bet ne visada atrodo tai būna. Tad norėčiau pasakyti, kad geros kokybės mokymas yra tik viena iš iš ankstinių sąlygų. Būtent dėl to puiku, kad Europos komisija ir kitos kompetentingos struktūros labiau susitelkia prie reformų, kur tikslas yra žmonių įgūdžių padidinimas, e, konkurencingumo gerinimas, e, pagal metodą iš apačios į viršų. Sanglauda taip pat labai svarbus dalykas, kalbant apie EFSI. Aš jau pabandžiau paaiškinti, kokie mūsų iššūkiai laukia. Tačiau šiaip ar taip, kad ir kaip būtų kartais nelengva, negalim visko tiesiog palikti likimo valiai, turim dirbti toliau. E, Europos strateginių investicijų fondo e, papildomasis aspektas yra labai svarbus. Europos komisija pati netrenka projektų. Gal ko gero reikėtų daugiau paaiškinimo apie tai, kodėl buvo patvirtinti vienas ar kitas projektai, kokią pridėtinę vertę jie kūrė. Net jeigu ir ne visais atvejais, bet daugeliu atveju e, tas papildoma vertė yra akivaizdi, pavyzdžiui, ITER projektas. Jis negali, nebūtų galės vykti taip greitai, jeigu nebūtų buvusio to strateginių investicijų fondo paramos. Nes e, iš tiesų tie projektai kūrė pridėtinę vertę. Buvo užduota ir kitų klausimų. Ne į visus juos atsakymų žinau, bet kreipsiuosi į komisarę Kretų, į savo kolegę ir paprašysiu, kad jos kabineto narims atsakytų. Dėkoju, sako pirmininkė, turime dar šešis klausimus, o paskui pereisim prie balsavimo sesijos, kuri prasidės maždaug už 45 minučių. Tikiuosi, kad kolegos klaus trumpai. Kolega Marta, prašau. Aš norėjau tik tai pasakyti labai trumpai, o ne pirmininkė, kadangi mes e, kalbėjome visi nuo dešimtos. 10 e, valandos e, ir neturėjom pakankamai laiko pateikti klausimams. Jūs kalbėjote, ponė Katainė, apie keturias pagrindinės e, sritis ir aišku, aš e, turiu tam tikrų klausimų. Kom kompetencijų darbo tvarkė, jūs sakote, kad jų trūksta ir kad reikia struktūrinių pokyčių, kad padėtis pagerėtų. Taip pat jūs kalbate apie uh, apie pameistrius. Ir e, daugelie valstybių narių iškyla įvairių kliučių šioje srityje, todėl kad jauni pameistrei atliekantis praktiką jaunuoliai yra dažnai išnaudojami, eksploatuojami ir tik tai tam ir samdomi, o ne tam, kad įgytų pirminės kompetencijos. Toliau e, ataskaitos iš valstybių narių, mokyklos reforma, kai žinome anksčiau, Italijos e, mokyklos buvo labai vertinamos, tuo tarpu jūs sakote, jog e, mes turime prisitaikyti prie kitų švietimo sistemų, tad turėtų būti e, E, atvirkščiai, nes Italijos švietimo sistema yra geriausia ir kiti turėtų taikytis e, prie mūsų. Tuo tarpu dabar mes e, bloginame padėtį tame sektoriuje, nes anksčiau padėtis rengiant studentus iš tikrųjų buvo labai gera ir tai taip pat buvo svarbu, kuriant užtikrintas darbo vietas, toliau migrantų darbo jėgos panaudojimas. Jūs sutinkate su Vokietijos pozicija šituo klausimu. Uh, Vokietija moka 2 eurus už valandą darbo tam, kad migrantai būtų integruoti į darbo rinką, tačiau iš tikrųjų tai yra jų eksploatacija, išnaudojimas ir tai apskritai neįsprendžia užimtumo problemos. Jūs taip pat e, sakote, kad e, naudojate dažnai Twitteriu. Aš nesinaudosiu šitą galimybę, aš tik tai pasakysiu, jog e, yra aštuoni projektai patvirtinti E, Italijos projektai. Ir e, man svarbu, kiek tie projektai sukurs darbo vietų mano valstybėje. Tie projektai yra netvarūs, vienas už kitą rizikingesni. Ir dažnai tos įmonės, kurios e, dalyvauja tose projektuose, yra nuolatinės gaunančios paramą įmonės, todėl turėtume čia kai kurios dalykus atidžiau stebėti ir tikslinti toliau plieno sektorius Umbrijoje. Jūs žinote, kaip buvo su Krupo e, gamykla. Žinome, kad prieš keletą metų taip pat e, buvo rimtų problemų dėl e, socialinio dempingo ir Europos konkurencijos institucijos taip pat turėjo to klausimo tarti savo žodį. Mums Europoje trūksta tvarios ir protingos pramonės politikos, galvojant apie ilgą perspektyvą. Ir kadangi dabar Kinijai mes suteikiame rinkos ekonomikos statusą, tai tuomet e, mes e, bloginame savo pramonės sektoriaus padėtį. Italija šioje srityje yra pasiekusi labai daug, bet e, aišku, dabar susidurėme su labai daug problemų dėl to, kad e, dėl dabartinės padėties nukenčia ir darbuotojų sveikata, ir e, aplinka. Ir turėtume pasimokyti iš savo pačių klaidų, kadangi mes neturime toli siekiančios, galvojant apie ilgalaikę perspektyvą, politikos. Aš norėčiau, kad jūs dažniau lankytumėtės valstybėse narėse ir noriu pakviesti jūs apsilankyti mano rinkiminėje apygardoje. Mano valstybė yra viena iš gražiausių pasaulio valstybių ir mes e, norime e, reklamuoti savo infrastruktūras, tačiau uh, dabar e, iš principo mes greuname tas infrastruktūras ir nekuriame darbo vietų, tos didelės infrastruktūros nekuria naujų darbo vietų, yra tik labai trumpalaikių darbo vietų e, ten, kuomet tos didelės infrastruktūros baigiamas statyti, jos, jos nieko teigiamo nebedaro užimtumo požiūriu, todėl turime turėti aišku matymą perspektyvos matymą. Turime žinoti, ko mums patiems e, reikia po antrojo pasaulinio karo, kuomet e, mes e, reformavome karo pramonės sektorių ir pritaikėme civiliniams tikslams. Tarpo infrastruktūros dabar per daug išplėtotos ir dėl to net būna aukų. Merci, Madame la Présidente. Oh, Merci, Monsieur. Dėkuoju, ponia pirmininkė, dėkuoju komisijos nariui už prioritėtų pristatymą. Aš e, kalbėdamas apie prioritetus taip pat noriu pakalbėti apie plieno sektorių. Jūs minėjote, tai yra vienas iš Europos strateginių sektorių. Ir ne tik todėl, kad mums reikia plieno, bet ir todėl, kad mums kyla nemažai nerimo dėl to sektoriaus darbuotojų kvalifikacijų, dėl užimtų padėties, nes daugiau negu milijonas žmonių dirba tame sektorėje dėl mokslinio tyrimų, investicijų ir inovacijų. Jūs sakote, jog jūs sukūrėte stebėsenos sistemą plieno produktų importo. Nežinau, kaip jūs stebite, bet turbūt blogai stebite, nes 2 milijonai tonų plieno patenka į Europos rinką. 15 metais buvo pasiektas rekordas 36 milijonai kinų plieno importo E, pateko į mūsų rinką pirmą kartą istorijoje. Ir pirmą kartą istorijoje e, e, Europa importavo daugiau negu eksportavo jūs plieno. Dabar jūs taip pat kalbėjote apie kainas ir iš principo mums kyla ne plieno kaina, bet jo kainos kaina. Ir jokia plieno sektoriaus įmonė iš principo neuž, nėra pelninga. Kiniečiai parduoda į nuostolį praktiškai plieno gaminius, praktiškai jie parduoda tos gaminius už žaliavos kainą, tad jūsų ta stebėsena turbūt nėra veiksminga. EBPO posėdis, į kurį jūs darėte nuorodą, tai aš tam posėdėje buvau. Kinai nenori dėrėti su mumis, jie nori mums grasinti tik tai gazdinti mus. Jūs buvote metų pradžioje Kinijoje. Pone Merkel buvo Kinijoje prieš dešimt dienų maždaug ir jinai ten taip pat be kitako kalbėjo apie pernelik didelius e, kinų gyvėjimus, pajėgumus tame sektoriuje. Tad tie įsipareigojimai, kuriuos Kinija buvo prisijėmusi, kurių reikalavo e, Europos komisija, jinai jų nesilaiko. Tad tai, kas buvo pasakyta, yra neteisybė. Kaip jūs manote, kad mes galime išsaugoti kvalifikuotą darbo jėgą, nes e, reikia atitinkamų rengimo e, infrastruktūrų, yra daug inovacijų, yra daug pameistrystės atvejų. 50 procentų tų pajėgumų, kurie dabar yra prieš 10 metų, e, neegzistavo ir tai yra labai inovuojančios įmonės, tačiau jos e, galėtų nesilaikyti prieš Kinijos konkurenciją, todėl mes e, turime veikti greičiau, turime tik tai stebėti Kinijos importą, turime labai greitai imtis antidempingo priemonių, lygiai taip pat kaip amerikiečiai, nes amerikiečiai įvedė 3 procentų e, muitus. Aš taip pat pritariu kolegoms, kurie kalbėjo apie aplinkosaugos E, problemas. ETS reforma dabar jau vyksta, galvojant apie aplinkosaugą, apie visuomenės sveikatą. Tačiau jeigu e, apivartinių tvaršos leidimų sistema. Tad mes taip pat turime eiti tą linkmę, jeigu norime išsaugoti plieno sektorių ir jo konkurencingumą. Yeah, I, I Pamėginsiu trumpiau atsakyti nei prieš tai. Pone Gėja, jūs iškelėte klausimą apie tai, kad jaunimas yra mm, netinkamai išnaudojamas pameistrystai Europos Sąjunga čia neturi jokių galių pakeisti situaciją, viską šią srityje apibrėžia ir nulėmė nacionalinė darbo teisė. Darbo kodeksai. Būtent juose ir apibrėžiama, kas yra priimtina ir kas yra nepriimtina pameistrystė ir kaip turėtų atrodyti įprastinė darbo sutartis. Todėl mums tikrai būtų sudėtinga vertinti valstybių narių užimtumo politiką. Tačiau aš manau, kad netinkamas yra požiūris <clears throat> siekiant supriešinti pameistrystę, stažuotės E, su terminuotais darbo santykiais arba testiniais darbo santykiais. Aš manau, kad stažuotis ar pamestrys turi labai geras būdas pasirenkti profesiniam gyvenimui ir tai tikrai geriau negu ilgą laiką apskritai nieko neveikti. Todėl galėtume išnaudoti jos galimybės labiau nei iki šiol. Tačiau Aš pritariu jūsų teiginiui, kad e, stažuotės ar pameistrystė negali iškraipyti tvarios darbo rinkos, negalime to leisti. Ir e, kai kuriuose šalise yra problemų šioje srityje, kitose, kitas būtų galima pateikti kaip pavyzdį. Dėl plieno pramonės e, ponas Martam kėlė šį klausimą ir ponia G. Taip pat aš e, atsakysiu abu klausimus kartu. Kinijos e, plieno gamybos pajėgumai yra didesni už visos e, Europos Sąjungos gamybos pajėgumus. Tačiau bendri gamybos pajėgumai nebūtinai reiškia dempingą. Tačiau akivaizdu, kad jeigu egzistuoja gamybos perviršius, tai reikia kažkur tą pagamintą produkciją parduoti, parduoti žemesnę kainą ir dėl to didėja dempingo grėsmė. Aš neatsimenu dabar tikslių skaičių, tačiau du skaičius esu girdėjęs apie tai, E, kokia dalis Kinijos e, plienui atitenka. E, bendrame to subsidijuojamo plieno kontekste ir vienas skaičius, man atrodo, buvo 17 procentų viso Kinio pagamimo plieno yra subsidijuojama o remiantis kitais šaltinis 44 procentai. Komisija kiekvieną kartą, kuomet e, Europos įmonės iškelia, atkreipia dėmesį į problemą, pasitelkia atitinkamas e, intervencinės priemonės, prekybos e, saugos priemonės atskirų užsienio kompanijų atžvilgių. Mūsų turimos priemonės yra tokios pačios veiksmingos kaip ir Junktinėje karalystėje. Tai yra Junktinėse valstijose, Junktinėse valstijose galima tas priemonės pasitelkti greičiau nei Europos Sąjungoje, tačiau dabar Europos Sąjungoje taip pat yra keičiama prekybos apsaugos priemonių panaudojimo tvarka ir greitis. Tai taisyklės. Ir mm, kai kurios valstybės narės mm, vis dar atsisako taikyti atitinkamas mm, muitų priemonės, kurios būtų labai veiksmingos, tačiau čia jau taryba turi priimti atitinkamus sprendimus, kuo skiriasi Europoje ir Amerikoje taikomos antidempingo priemonės. Amerikoje dažniau šie klausimai yra sprendžiami teismuose yra daugiau teismų sprendimų e, nei Europoje šioje srityje, tačiau, kaip minėjau, mes savo sistemą geriname ir turime būti pasirengę ginti sąžiningą prekybą. Komisija siekia atviresnės, sažiningesnės prekybos, sieja su tam tikromis vertybėmis ir jeigu mes norime laisvos prekybos, mes turime kartu siekti ginti sąžininką prekybą. Liberali laisva prekyba nereiškia, kad viskas yra leidžiama, ypač turintuomenė, kad e, prekybos perviršius <clears throat> daro didelę žalą rinkoje ir tada tuo metu, kai iškyla tokia situacija, reikia būti pasirengus ginti savo interesus. Ačiū, stiksiu žodį dabar Dominik Martan. Atsiprašau, kad jūs pavardę supainėjau. Kolegija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Išklausius. Uh e, Lauros pasisakymą aš norėjau e, riktelėti vyvą itališkai. Norėčiau taip pat e, priminti pirmininkui Marta, kad e, yra ir kitų, kurie vadinasi Marta. Tad aš esu Dominikas Marta. Mielas Eduarai, aš labai džiaugiuosi, kad jūs pagaliau pasisakote už protingą protekcionizmą Tačiau jūs už jį pasisakote tik tada, kai nukenčia jūsų interesai. Anksčiau nepasisakydavote, o šiandien, kadangi e, plieno sektorius jums aktualus, tai jūs e, norite, kad būtų protekcionizmo tame sektoriuje. Tai to geriau. Pone vicepirmininkė, komisijos vicepirmininkė, aš e, turiu pripažinti, jog labai dinamiškas jūsų pasisakymo tonas mane pažadino. Tačiau primenu, kad jūs jau dešimt metų dirbate komisijoje. Komisija dešimt metų užsima šituo klausimu ir jūs vis e, dar skundžiatės, kad milijonai beraščių yra, kad trūksta kompetencijų, kad tiek ir tiek saugusių neturi diplomų, yra neišsimokslinė, bet jūs dėl to taip pat esate atsakingi bent jau kažkiek 2016 metais kalbate apie tai, nepaisant to, kad e, visa, vis, visa tai vyksta e, atitinkamas komisijos programos 16 metų kontekste. Jūs kalbate apie 16 metų investicijų programą ir sakote, kad bus refinansuojami bankai. Tačiau jūs tik tai bankus finansuosite, o ne mažas ir nes įmonės ir ne būtent mažos ir vidutinės įmonės ir ne fiziniai asmenys. Nes e, ne bankai, o jie turi parengę pačius geriausius projektus. Plieno sektoriuje, kas vyksta, aš dabar nenoriu komentuoti šios e, srities, o dėl socialinių teisių. Pone vicepirmininkė, jūs uh, kalbėjote apie konsultacijas. Tai labai gerai, tačiau tai nieko konkretaus neduoda. Jūs sakote, kad valstybės narės turi būti skatinamas naudotis e, e, socialinių Europos fondų ir pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondų, tam, kad darbuotojų našta e, sumažėtų. Jūs viena vertus viską darote, kad mūsų įmonės bankrutuotų, išnyktų. Tiksliau, jūs nieko nedarote, kad apgintumėte jas, o norėdami nuraminti žmonės, kurie prieš visą tai sukyla, jūs leidžiate milijonus e, eurų padėdami toms įmonėms, kurios, e, kuriuose dirba ne mažiau kaip 500 darbuotojų. Tad aš manau, kad jūs elgėtės nelabai nuosekliai. Tačiau e, tas jūsų dinamiškas tonas mane tikrai pažadino. Ir e, jūs priklausote tai politikų grupiai komisijoje, kuri, kuri dominuoja, kuri diktuoja taisyklės. Ponas Pirinskis jūs kritikavo ir, ir sugriovė visus tos jūtų, jūsų mitus. Uh, Tačiau jūs taip pat minėjote Twitterį, sakėte, kad mes turime domėtis jūsų projektais per Twitterį, sekti juos per Twitterį. Ir jūs tai sakote 16 metų birželio 21 dieną. Tai toks argumentas iš tikrųjų yra apgailėtinas. Jeigu mes per Twitterį turime tai sekti ir įsivaizduokime, kad visi Europos piliečiai išgirdo, ką jūs sakėte. Sekit mane per Twitterį. Tai jie tikrai apsidžiaugs. Ponas e, Pirinski mane taip pat e, pažadino, nes jo e, pasisakymas buvo toks pat dinamiškas kaip jūsų. Aš labai mažai girdėjau jūs minint, minint socialinį dempingą ir, ir nerimą. Dėl to praktiškai neminėjote TTIP, o nors TTIP įrašytas į jūsų programą, tai yra subalansuotas ir protingas susitarimas su, dėl laisvos prekybos su jungtinėmis valstijomis. Tad mes jau dabar žinome, kad e, jeigu sutiksime su TTIP, tai ES išnyks, tai bus jos galas. Aš manau, kad jūs esate protingas vaikinas, e, tai jeigu išnyktų, tai jūs nebebūtumėte tame poste. Ar jums netrodo, kad jūs dabar esate Titaniko vairininkas? ponė vicepirmininkė. Eiro, madam Rebeka. Štai žodį ponė Ribeiro, jeigu baigėte kalbėti. Dėl darbo tvarkos dar pasisakymas. Manau, kad mes turėtume, pirmininkė, elgtis mandagiai su savo svečiais ir neturėtume leisti, kad komiteto nariai E, įžeidinėtų komisijos narį, kuris yra čia ties, kad atsakytų į mūsų klausimus, o įžeidinėti svečių tikrai yra negražu. Pone Kasa, kada aš čia ką įžeidinėjau, aš labai korektiškai kalbėjau ir kaip pasakiau, kad e, e Niekas čia neatvyko klausytis komisijos nario ir aš tą pasakiau mandagiai ir visi žino, kodėl čia niekas neatvyko. Pone Ribeiro, <laughs> per daug vyrų yra šioje salėje, dabar jums žodis. Aš nesuprantu, kad kolega nenori mano nuomonės išklausyti, tačiau aš taip pat turiu tokią teisę. Sveiki atvykę mūsų komiteto komisijos nariai. Norėčiau pasakyti, kad aš taip pat esu mokytoja, profsąjungų veikėja. E, tikrai labai teigiamai priimu ir vertinu jūsų pristatytus prioritetus, pradedant nuo įgūdžių reikia įtraukti klausimą į komisijos e, darbų programą. Aš noriu kreipti dėmesį į labai svarbų aspektą. Svarstydami su švietimu ir mokymai susijus klausimus mes turime suvokti, kad e, šiuose srityse esančių problemų neįspręsime per trumpą laikotarpį ir mūsų gyvenimo priemonių poveikis taps matomas tik tai po kurio laiko. Šiaip esame įpratę matyti valstybės narės žongliruojančias statistiniais duomenimis tam, kad e, būtų galima pristatyti geresnius rezultatus švietimo ir mokymo srityje, kurie atitiktų žmonių lūkesčius. Jūs tuo tarpu kalbėjote apie būtinybę labiau didesnį dėmesį skirti mokytojų parengimui, e, ne tiek profesiniam parengimui, tačiau taip pat ir kvalifikacijos kėlimui. Jis mokytojai dirbantis 20-30 metų mokyklose turi nuolat prisitaikyti prie e, vykstančių pokyčių. Jų profesinės ir tie valstybės narės turėtų atitinkamai investuoti į šias priemonės, reikia nustatyti svarbiausias iš investicijų prioritetinės sritis. Dar vienas pastebėjimas komisija nori teikti paramą valstybėms narėms tam, kad būtų galima tinkamiau išnaudoti strateginių investicijų fondo lėšas teigiamai vertiname šią iniciatyvą, tačiau aš norėčiau sužinoti, kokiu mastu būtų galima tą užtikrinti. Noriu pasakyti, kad atokiuose regionuose labai sunku gauti ir pasinaudoti strateginių investicijų fondo paramą. Todėl aš noriu kreiptis į komisiją, kad jį palengvintų atitinkamas paramos skirimo sąlygas tokiems ir atokiausiams regionams. Komisijos nariai, jeigu norėtumėte mums padėti, tai aš tikrai norėčiau Jūs pakviesti kartu su komanda atvykti į Azorų salas, susitikti su smulkaus verslo atstovais, ypač su e, stambesnio verslo atstovais, gyventojais, tam, kad galėtumėte pristatyti šį planą verslo atstovams ir gyventojams. Bet noriu pasakyti, kad šiame komitete rengiu pranešimą Europos semestro tema. Šis pranešimas buvo svarstytas vasario mėnesį ir dabar rytoj bus pristatyta atitinkama nuomonė dėl šio pranešimo. Noriu įvertinti teigiamą prasme, kad būtent e, pranešime pabrėžiama socialinio dialogo svarba tačiau nedaug kas kalba apie šį iššūkį, kurį patiria dabar e, Europos socialinis modelis ir e, socialinės valstybės modelis. Reikia nepamiršti dar taip pat ir demografinių iššūkių, nes būtent dėl demografinės situacijos, jeigu mes nieko nedarysime, Europos socialiniam modeliui dabartiniam iškils grėsmė. 7 procentai pasaulio gyventojų šiuo metu e, patiria rimtų sunkumų socialinėje e, srityje. Šį modelį išsaugosime tik tai traukdami įvykstančias diskusijas socialinius partnerius. Labai ačiū, sako pirmininkė. Ponas Pavel dabar kalbės, man e, kalbėtojų sąrašas šiek tiek sudėtingas yra pristatytas. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos vicepirmininkė, kad atvykote. Kalbės trumpai, nes jau atsakėte į nemažai klausimų. Aš Noriu kreipti padėtį į situaciją Rumunijoje. Rumunijoje nėra bankų, kurie nusteikia dalyvauti strateginių investicijų fondo lėšas įsisavinant Tačiau situacija yra tokia, kad Rumunijos dauguma bankų valdo e, kitų šalių bankai, jų motininės kompanijos pagrindinės būsnės sėdė Austrija, sigursios Austrijoje, e, Vokietijoje, kitose šalise yra tik vienas tikrai rumuniškas bankas Rumunijoje veikiantis. Taigi galbūt jūs e, galėtumėte. E, šiame posėdėje mums pristatyti informaciją išsamesnę apie tai, su kokiamis e, problemomis daugiausiai susidurime, susidurime Rumunijos bankų sektoriuje šiuo metu. Ir kodėl jie nedalyvauja e, strateginių investicijų programoje, nes taip pat Rumunijoje e, neseniai įvyko savildos rinkimai ir savivaldos tarybos, savivaldybių tarybos pradės tvirtinti artimiausias veiklos programas keturiems metams. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė vicepirmininkė, noriu padėkoti už tai, kad atėjot su mumis šiandien susitikti ir priešingai negu kai kurie kiti kolegos, negu tiksliau vienas iš kolegų, kuris jau išėjo iš salės, aš manau, kad Europos komisija gali pakeisti daugą dirbdama kartu su mumis Europos parlamentu, kad pagerėtų darbo vietų kokybė daugelį valstybių narių. Jūs be kita ko minėjote daugelį dalykų ir aš norėčiau labiau susitelkti prie kompetencijų klausimų. Jūs apie tai kalbėjote. Čia svarbus du dalykai. Pirma, e, kompetencijų įvairių kvalifikacijų gyjimas, tai būtų vienas dalykas. Jūs kalbėjote čia apie daugelį dalykų, kalbėjote apie būtinybę e, keisti nacionalinio švietimo kai kurios dalykus. Aš taip pat norėjau paminėti apie paramą, kurią būtina teikti pameistrystai plėtoti, nes tai padeda mūsų jauniems žmonėms ir viena vertus dirbti įmonėje, kita vertus likti dar švietimo E, sistemos teisėtais nariais. Ir aš manau, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas, jam reikalinga parama. Aš taip pat noriu pabrėžti būtinybę vės, vystyti verslumo dvasę, kad jos pasisemtų mūsų jauni žmonės nes paskui ta verslumo dvasia padeda išvysti tam tikras kompetencijas, tam tikras kvalifikacijas ir jauni žmonės gali kurti, gali ir nekurti savo įmonių, bet tai padeda gerinti darbo vietų kūrimą ir aplinką. Šalia tų visų kvalifikacijų, kompetencijų būtina kalbėti ir apie tų kvalifikacijų, kompetencijų pripažinimą. Mano supratimu, tai yra labai svarbus dalykas. Aš gyvenu Alzase, aš esu tiesiog iš Alzaso netoli Vokietijos mūsų regionas yra. Turime tokią problemą, kad mūsųse yra šiek tiek didokas nedarbas, o tarpu kitoje sienos pusėje yra darbo vietų, kurias reiktų užpildyti. Tad reikėtų uh, parengti mūsų jaunų žmonės taip, kad jie galėtų be problemų dirbti Vokietijoje, bet matome, kad kyla tam tikrų problemų susijusių su kvalifikacijų pripažinimu, nes vokiečiai darbdaviai nežino, ką moka tie jauni žmonės, ką turėdami vieną ar kitą diplomą jie sugeba daryti. Tai štai, ponė komisarė, problemos, kokias priemonės pasitelkti tam, kad būtų galima e, labiau pripažinti įgytas kvalifikacijas, kad tai vyktų sklandžiau. Dėkoju. Yes, Mr. Katainen. Thank you. Thank you very much. Ponas Katainen. Ponas Martai išėjo iš salės. Jeigu būtų buvęs saliai, būčiau jam pasakęs, kad Dominik Marta, prašom sakyti, nes mes tu, esame dviese su ta pačia pavardė. Aš nenorėčiau būti laikomas uh, e, savo kolegą. Na, bet pono Dominik Merta jau nebėra salėje. Be abejo, mes esam girdėtos kritikos apie tai, kaip mes viską blogai darom, kaip nieko nesugebam, blogai dirba nacionalinės vyriausybės, blogai dirba nacionaliniai parlamentai ir taip toliau ir panašiai. Na, kritikos dalis paprastai būna pagrista. Tačiau aš manau, kad nebūtina greuti visko, kas yra teigiama. E, tiesiog reikia paaiškinti rinkėjams, kokios pareigos tenka komisijai, už ką atsakingas parlamentas, už ką atsakingos kitos institucijos. Tai štai. ESIF, Europos strateginių investicijų fondas, nerefinansuoja bankų. Negalima to daryti, nes tai būtų reglamentų ir egzistuojančių teisinių taisyklių pažeidimas. Tiesiog ESIF reikalingi yra bankai, kurių dėka būtų galima finansuoti projektus. Šimtai tūkstančių iš mažų vidutinių įmonių gaunama prašymų finansavimui. Ir jeigu įmonėms to reikia, jums kartais per sunku kreiptis į Europos investicijų banką, dėl to jums reikalingi, toms mažoms jungtinėms įmonėms reikalingi vietiniai bankai finansavimui užtikrinti. Aš paprastai žmonės raginu Twitterį pasižiūrėti, nes ten yra papildomos naudingos informacijos. Pone Ribeiro kalbėjo apie švietimą. Taip, tai yra tas rytis, kur reikalingos ilgalaikės investicijos. Jeigu pasižiūrėtumėte skaitmeninimą, į pramonės revoliuciją šią linkme, jūs jau galėtumėt pamatyti, kad ilgalaikėje perspektyvoje kils tokių iššūkių, kuriems turime būti pasirengę, tad būtina gerinti švietimo kokybę įvairiausiais frontais. Be abejo, vienas sprendimas visiems netinka, bet būtina analizuoti geriausią praktiką ir tą geriausią praktiką keistis dėl atokesnių regionų. Tik keletą minčių norėčiau pasakyti. Galiu įsivaizduoti, kad privalu atsižvelgti į rinkos dydį. Ir kartais e, tas finansavimas, kurio, kurio norėtų mažas įmonės, gali būti netaip ne, ne lengvas užtikrinti. Būtina užtikrinti tinkamą tų mažų ir vidutinių įmonių finansavimą, nes tai būtų greičiausias ir pigiausias, ko gero, būdas padėti vienam ar kitam regionui. Azorų salose ar kitose tolimuose regionuose e, geriausia būtų iš karto pasakyti, kad geriausia, kad būtų kreipiamasi į artimiausią Europos investicijų banko padalinį ten ne, nereikia kažkokių, kažkokio tarpininkavimo, kažkokių ypatingų struktūrų, galima tartis iš karto tiesiogiai ir greitai. Azorų regionų ekonominė situacija yra ypatinga. Būtina kurti investicijų platformą. Tai reiškia, kad ESIF gali pateikti tam tikrą finansavimo dalį. Galbūt kažkokią dalį gali pasiūlyti viešosios struktūros. Ir Paskui galima imtis įgyveninti tuos didesnius ar mažesnius investicijus projektus, o investuotojams galima padėti gauti finansavimą reikalingą. Tai yra tas modelis, kurį sėkmingai energetikos efektyvumo projektams naudoja Prancūzija. Mes ragintume e, taip pat Graikiją ir Kiprą pasinaudoti panašią schemą plėtojant turizmo sektoriaus projektus. Na taip, su Rumunijos bankais reikės papildomai užmėgsti kontaktus ir padiskutuoti šiais klausimais, kuriuos iškėrėjote. Neatsimenu pavadinimų tų bankų, Raifai regisi vienas, kitų neatsimenu, bet reikės papildomai padiskutuoti su tais bankais. Su ministru pirmininku ir finansų ministru mes diskutavome šio klausimu ir esif logiką tie asmenys puikiai supranta. Mes jas paraginsime pasižiūrėti į drėkinimo projektus. Jeigu e, būtų keista finansuoti drėkinimo projektus, jeigu šalyje yra pakankamai vandens iš mūsų, pareiga būti yra projektų siūlytojais, koordinatoriais, bet mes turime galimybę vertinti projektus. Struktūriniai fondai ir kofinansavimo elementas yra svarbus dalykai. Ir mes galbūt galime padėti ieškoti to finansavimo. Ir šaliai e, ir, ir jums padėti mes niekada neatsisakysime. Pone Sander, įgūdžių kvalifikacijų pripažinimas yra labai svarbus dalykas. Jeigu norime kurti vieningą darbo rinką Europoje. Jūsų pavyzdys yra puikus pavyzdys netgi tokiuose zonose, kur žmonės yra pratę prie šimtmečius trunkančių bendradarbiavimo tarp valstybių. Matome, kad jeigu abipusės kvalifikacijų pripažinimas neveikia kaip sistema, tai yra bėda. Mes norime teikti iniciatyvą, kuri padėtų koordinuoti veiksmus nacionalinėms struktūroms. Šiuo atveju tai yra esminis dalykas. vietos struktūros, e, štai Švedijos atveju, imasi lyderystės tokiais atvejais. Net jeigu tai yra e, ne ministrų, ne vyriausybės kompetencija, vietos struktūros imasi e, lyderystės ir stengiamas išsiaiškinti, kogi išmoksta vieni ar kiti asmenys įgintis kvalifikacijas. Jie sukvietė darbdavius švedai ir suomiai, pavyzdžiui, darbdaviai susitiko ir išsiaiškino, kokios kvalifikacijos yra reikalingos ir tarėsi, ką daryti, kaip pakreipti švietimo sistemą, kad būtų mokomi tokie žmonės, reikalingi darbo, kurie reikalingi darbo rinkoje. Be abejo, tarp valstybių narių patirtis egzistuoja skirtinga, bet tai yra vienas iš, iš labai gerų pavyzdžių, kaip įveikti tokio pobūdžio kliūtis. Dėkoju už, jų, už jūsų pareikštas išvalgas, tikiuosi ir toliau e, gražaus bendradarbiavimo. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju ponui Katainen. Are you ready to vote? Ar esate pasirengę balsuoti? Pone Martanai. Ar ponai Lavrie, ponai Sandas ir ponai Kasai galėčiau pasakyti, kad e, karts nuo karto galiu, pavyzdžiui, užsimanyti nueiti tualetą ir nedalyvauti posėdėje tuo metu. Pone Lavrijo. Jeigu jau ponas Martan e, padaro mane savo fiziologinių problemų bendrininku, tai man tikrai nieko, jokių problemų dėl to nekilos, gali elgtis kaip tinkamas, tačiau iš tiesų uh, Aš manau, kad jeigu jau mes <clears throat> eh, esame žmonių išrinkti, tai manau, kad mandagumas reikalauja, pavyzdžiui, eh, palaukti, kol bus atsakyti užduotą klausimą. Aš tikrai labai apgalėstau dėl to, kad jis tos savo svarbios misijos nesugebėjo nukelti mm, keletų minučių. Ir Ir e, tuo metu, kai jisai išeidinėjo iš salės, man atrodė, kad jis jis buvo tam tikroje sąstingio būsenoje, tačiau e, po to pasirodė, kad jisai labai puikiai sugeba judėti ir Mm, visiškai nebuvo sustingęs. Aš noriu padėkoti ponui Lavrijau už pamokas, kuris čia jis man dabar suteikė. Tačiau į teismą manęs dar niekas už tai nepadavė ir kvietimo negavau. Pane Labajova, aš nenoriu kalbėti apie fiziologinės problemas, pakalbėsiu apie procedūrinės. Prieš pradedant balsuoti, aš tik noriu pakomentuoti šis procedūrinius aspektus klausimą, dėl kurio balsuosime. Praėjusią savaitę frakcijos e, delegavo savo šešėlius pranešėjus dėl jaunimo garantijų užimtumo iniciatyvų. Šešėliniai pranešėjai elektroniniu paštu susitarė dėl klausimo turinio ir jis buvo patvirtintas po to, frakcijose mes tekstą pristatėme kolegoms, kad būtų apsispręsta, kaip balsuoti. Vakar vakare 8 val. ponas Žendelis vienašališkai pasikonsultavęs su šešėliniais pranešėjais pakeitė e, teksto nuostatas ir dabar tik praėjus 20 valandų mes balsuojame dėl šio teksto. Aš žinau, kad pritars šiam klausimui, kurie sakoma žodžiu, tačiau aš noriu atkreipti dėmesį į procedūrinius dalykus. Uh, Ir noriu paklausti, nuo kada klausimai, kuriuos atsakome žodžiu, yra parengiami tik tai pirmininko ir šešėlinių pranešėjų nuomonė visiškai neatsižvelgiant. Ačiū, kaip supratau, kilo tam tikrų problemų susijusius šio klausimu, tačiau vis tiek turėsime balsuoti, kadangi klausimas turi būti galutinai nuspręstas per Liepos mėnesio plenarinę sesiją. Pradame balsuoti dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, dėl Europos valiutų fondo. Klausimas yra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 Next item is uh, the draft uh, recommendation. Kitas klausimas yra uh, ponios Jūslavieckos penktas rekomendacijos projektas dėl tarybos sprendimo projekto, dėl uh, sustarimo tarp uh, ES, Šveicarijos ir Kroatijos. Uh, tiksliau, um, e, Europos bendrės šveicarijos sustarimas dėl laisvos menų judėjimo, kurios išvelgiame Kroatijos įstojimą. Kas už prieš susilaiko atmesta. Dabar dėl rekomendacijų su pakeitimais balsuojame, kas už, tiksliau balsuosime elektroniniu būdu. Tarp balsuojančių vienu socialistu yra per daug, taigi aš ištrauksiu savo kortelę. Keturiasdešimt penki už du prieš. Dabar galutinis balsavimas taip pat elektroniniu būdu. And the vote is closed. Balsuoti baigiame. 44 už 2 prieš. Dabar balsuosime dėl užimtumo lyčių lygybės aspektų. Užimtumo srityje direktyvos pradėsime nuo 56 pakeitimo kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 57, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Lybė trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Pirmoji B pastraipa, lybė ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas, pastikrinkime dėl pirmojo, pirmosios pastraipos lybės pakeitimo, balsuoti pradame. Vienu liaudės partijos atstovų tarp balsuojančių per daug. Balsuojame Balsuoti baigiame vis dar vienu liaudės partijos atstovų per daug tarp balsuojančiųjų ir vis dar per daug atrodo viskas gerai balsuoti. Baigiame pritartą 31 balsaus už. Dešimtasis kompromisų pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. Dešimtasis kompromisas, dėl jo tikrinamės. Pirmininkė atsiprašo 58, 59 ir 60 pakeitimai, kas už šios pakeitimus, kas prieš susilaiko atmesta. Mm, tikrinamės, balsuot pradedame ir baigiame. <clears throat> Atmesta. Dešimtas kompromisų pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. O 66 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Moterų kultūros pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Antrasis, pirmasis FAM pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Lybė dešimtasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Lybė septintasis už prieš susilaiko pritarta. Tai yra atmesta. Vienuolis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 68 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. 70 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 79 kas už, kas prieš, susilaiko. Vienas susilaiko, tačiau tiksliau susilaikiusių daugiausia, tačiau pasitikrinkime dėl 79. -ojo balsuoti pradedame ir baigiama vienu liaudės partijos atstovu. Per daug tarp balsuojančiųjų. Dar viskas gerai, 29 už, 6, prieš 14 susilaikė. Tryliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritartam. 81. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 83. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 85. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 88 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 92 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 93 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 95 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 15 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 7a pastraipa šimtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 101 už, prieš susilaiko pritarta. 102 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. pritarta 103. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. E, Suomė dėl 103 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuoti pradėme ir baigiame. Pritarta 25 balsų, 25 balsaus už, 204 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 105 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 109 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 111 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 17 kompromisas, kas už kas prieš susilaiko pritarta, 116, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 117 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 18 kompromisas šmo. 126 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 130 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 130, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Vėl vienu liautis partijos atstovų, per daug tarp balsuojančių, dabar viskas tvarko. Pritarti vieno balso persvarą. 132, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 131 buvo atsiimtas, 132 dėl jam balsavimo ir jam buvo pritarta. Dabar 133 ir 134 kartu, kas už, kas prieš susilaiko. Pritart, tiksliau atmestama atrodo, tačiau pasitikrinkime, pradėm balsuoti ir baigėme, atmestą vieną balsą persvarą. 135 kas už, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime dėl šio taip pat. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 29 balsavus už, 20 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 147, 148 ir 150 Pirmas pakeitimai, kas už juos, kas prieš susilaiko pritarta. 149, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 150, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 153, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 160-161 pakeitimai kartu, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 162 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 163-164 kartu, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 165 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 166 kas už, prieš susilaiko pritarta, 167 kas už, kas prieš <clears throat> susilaiko pritarta, 24 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 22 kompromisas už prie susilaiko pritarta. 178 pakeitimas, kas už, kas prieš e, susilaiko, manyčiau, kad atmesta, tačiau pasitikrinkime dėl 178, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta. Vieno balso persvar, 23 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 25 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 187, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 180. 190, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 193, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 197, kas už, prieš susilaiko pritarta, 198, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 199 ir 200 kartu, kas už, kas prieš susilaiko. Atsiprašau, bet reikia pastikrinti dėl šio pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta septynių balsų persvara. Dabar 201 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta FAM trečias pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta FAM 11, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 202 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko atmesta. 203 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 204, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 205, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 207, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 26 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 27 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 219 pakeitimas kartu su 220, 21, 22, 23, kas už prieš susilaiko atmesta. 224 pakeitimas, kas už, kas prieš sus. Dar kartą pakartokime balsavimą, kas už 224, kas prieš susilaiko atmestas 225, kas už prieš susilaiko atmesta 226, kas už, prieš, susilaiko pritarta 227, kas už, kas Ne, šis atkrinta 227. Dabar balsuome dėl lybės šeštojo, kas už, kas prieš susilaiko Pritarta 28 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 231 kartų, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 30 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 29 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 241 pakeitimas už prieš susilaiko, pritarta 243, kas už, kas prieš susilaiko. Dar kartą balsuokime, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 243. Balsuoti pradame, balsuoti baigiame. Pritarta dviejų balsų persvarą. 244 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 31 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 250 ir 51 pakeitimai, kas už prieš susilaiko pritarta, 252 Antras pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 253. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. FAM 9 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 32 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, bet pasitikrinkime dėl 32 kompromiso balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta 304 balsaus už. 303 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 2. 304 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 266 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 267 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta. 35 kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta. 36 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 276 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. FAM 12 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 37 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta 279, kas už prieš susilaiko pritarta, 308 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 286 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 287, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 39 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 291 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 292 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 294 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 293, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 295, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 296, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Bet galime pasitikrinti dėl 296, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame, atmesta. 301 balsavo už prieš, 297 už prieš susilaiko prietato, 298 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 298 pritarėme, 299 kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 299. Balsuoti baigiame. Atmesta trijų balsų persvara. 40, 301 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 40 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 306, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pritarta 307 ir 308, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 309, kas už, kas prieš susilaiko pritarta pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta susilaiko pritarta, trečias kompromisas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta, penktasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta, šeštasis ir aštuntasis pakeitimai, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Devintasis ir dešimtasis kartu, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 14. kas už kas prieš susilaiko. Pritarta 12. kas už kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 12 pakeitimo. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta dviejų balsų persvara 13 e, pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš Pasitikrinkime dėl 16 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 30, 30 balsavus prieš. 17 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. Konstatuojamosios dalys dabar. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. 19 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. 20 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 21. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime dėl 22 pakeitimo. Pradėjome balsuoti vienu liaudės partijos atstovu tarp balsuojančiųjų per daug. Atmesta 30 balsaus prieš, akivaizdus rezultatas. Balsavome Dabar antrasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 25 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 26 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 31 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas dabar kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 36 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Penktasis kompromisas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 40 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 40 pakeitimo, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Atmesta. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko bet e, neaiškus balsavimo rezultatas, taigi pasitikrinkime elektroniniu būdu balsuoti. Baigiame. Atmestam vieną balsą persvarą. Septintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaiko? Pritarta 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaiko? Pritarta tiksliau atmestas, sako pirmininkė FAM. Norite pastikrinti dar 45-ojo, balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta. FAM E pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta FAM F, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. FAM G, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. FAM H už, prieš susilaiko pritarta. FAM I už, prieš susilaiko pritarta. FAM A antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta pritarta, fam J už prieš susilaiko pritarta, fam C už prieš susilaiko pasitikrinkime fam C rezultatus e, elektroniniu būdu pritarta, kad ir balsų persvara FAMK Reikia balsuoti 47 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 48 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 49 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 8 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 9 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 46 balsavus už vienam prieš. Sveikiname ponę Weber. Šio balsavimo rezultatai bus įtraukti į pranešimą įprasta tvarka. Okay. Uh, we'll on... O štai dabar pereisime prie kito balsavimo. Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo pranešimas. Pradedame nuo H kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė, atmesta. 36 pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Pirmas. Į, tiksliau, kompromisas. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 37. regis septintasis pakeitimas, bet regis jį ne pasitaiso pirmininkė. Pone Herkin, paaiškinkite. Šiandien mes sulaukėme iš biudžeto komiteto tam tikrų komentarų, jie norėtų, kad būtų jie įtraukti į kompromisą. Tai turėtų būti priedas prie kompromiso. Jie atsiuntė tris siūlymus, mes tik vienam pritarėme. Tad aš prašyčiau, kad tai būtų traukta kaip priedas. Tačiau noriu pasakyti, kad tai pranešėjai tam nepritarsiu. Priedas yra toks. Siūlo, kad laikantis tradicijų ir papročių valstybėse narėse e, šio fondo finansavimo prašymai būtų pateikti struktūroms, kurios valdo struktūrinių fondų skirstimo valstybėse narėse. Tos valdymo struktūros turi turėti pakankamai finansinių ir administracinių išteklių. Toks būtų priedas. Dėkoju. Ar turime balsuoti dėl to? Klausė pirmininkė. Ar yra dėl to prieštaravimų? Ar kas nors prieštarauja, kad dėl to balsuotume? Niekas neprieštarauja. Tad balsuosim. Dėl ponios Harkin žodinio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Turime pasitikrinti, kad matytume skaičius. Pradedam balsuoti. Baigiame. Balsavome elektroniniu būdu ir rezultatas yra toks, koks yra. Atmesta. Keliaujame prie kompromiso J, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ką kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 46 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš. Turime pasitikrinti dėl antrosios dalies. Balsuojame dėl antrosios dalies kolegos 46 pakeitimo ir balsuoti baigiame. Atmesta. 47 pakeitimas buvo atsimtas ir dabar kompromisas L, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 49 pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkė, ne. 51 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. M kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. N kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. atkrenta ir rimta 3 pakeitimas. Inta 11. Aštuntame puslapyje balsavimo sąraše. Inta 11. Pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. AM kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 63 pakeitimas. Su žodiniu pakeitimu. Ar yra prieštaravimų dėl žodinių pakeitimų, ne? Tada balsuojame su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 65 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinamės dėl 65 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. Devinių balsų persvara. E, biudžeto 16, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, o kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. vaikų kompromisas dešimtajame puslapyje balsavimo sąraše, sako pirmininkė. Atleiskite, sako sekretoriatas, praleidom vieną puslapį su balsavimo sąrašu. P kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ir štai dabar kompromisas Q, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 78 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 79 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikrinkim dėl 79-ojo, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame, atmesta. R kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Regi 11, 12 puslapyje kas už, prieš susilaikė atmesta. S kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas T. 13 puslapyje. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Regi 20, 14 puslapyje. Regi 20. 14 puslapyje, bet jis regisi atkrenta. Balsuojame dėl 93 pakeitimo. Tas pats 14 puslapis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 94, 75 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Kompromisas U, už, prieš, susilaikė patvirtinta. V kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dviguba V kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Biudžetas 7. Pirmoji dalis biudžeto septintasis pakeitimas, pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Trečioji dalis šio pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. X kompromisas 16 puslapyje, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 107 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 108 kas už? Prieš susilaikė atmesta. Y kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas Z, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 116 jis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikrinamės dėl 116. Pradedam balsuoti ir baigiame. Atmesta. 31 kolegai balsavus prieš. AA kompromisas. Ne, dar turime balsuoti dėl 117. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Nematau kolegos, turime pastikrinti. Nes nepakankamai aiškiai keliate rankas. Baigiame balsuoti. Na, signalas pakankamai aiškus, bet rankų pakilo nedaug. AA kompromisas kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta? AB kompromisas 19 puslapyje kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta? 127 pakeitimas kas už? prieš susilaikė patvirtinta. AC kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 132 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. AD kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 138, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikrinamės dėl 138 elektroninių būdų. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta šešių balsų persvarą. AE kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. regi 13, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Regi 19, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas AF, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas AG, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 150, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 151, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 152, kas už, prieš susilaikė. Greičiausiai atmesta, bet pasitikrinkim dar, dar dėl 152. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. AH kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kont 12, 25 puslapyje kas už, prieš susilaikė atmesta. Šimtas penkiasdešimt šeštas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta Na, e, savo orumo vardan, jokauja pirmininkė, turėčiau prašyti, kad būtų pasitikrinta. Baigiame balsuoti. Atmesta. 11 balsų persvara. 157. Kas už? kas prieš susilaikė patvirtinta, 158 už prieš susilaikė patvirtinta, AI kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta, AJ kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta, FAM 10 kas už prieš susilaikė patvirtinta. Tikrinamės dėl FAM 10. Pradedam balsuoti elektroniniu būdu. Ir baigiame. Patvirtinta. Vieno balso persvara. AK kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Man atrodo, turime pasitikrinti ir dabar. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Prie pirmojo pakeitimo kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. A kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. B kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. AL kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 13 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. E, B kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. C kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. D kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 18. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 20. Už, prieš susilaikė patvirtinta. 21. Už, prieš susilaikė atmesta. E kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. F kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. G kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 29 už, prieš susilaikė atmesta. FEM A kas už, prieš susilaikė patvirtinta. FEM B už, prieš susilaikė patvirtinta susilaikė. Pasitikinam dėl FMB. Balsuokime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Patvirtinta dviejų balsų persvara. FMC kas už? Prieš susilaikė. Regisi, kad patvirtinta. Pasitikrinkim Balsuokime elektroniškai, baigiame balsuoti ir dvi balsų persvara patvirtinta. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl pranešimo su pakeitimais, pradedam balsuoti, baigiame. 48 kolegos balsavo už, niekas nesulaikė, niekas nebalsavo prieš. Sveikiname Marianą Harkin, parengusi šią pranešimą. O dabar e, noriu pasakyti, kad kaip visada balsavimo rezultatus įtrauksime į pranešimą. O dabar galime keliauti prie kito balsavimo. Tai yra pranešimas dėl pašto paslaugų direktyvos taikymo. Pono Bach pranešimas. Pradedam nuo kompromiso A. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas pakeitimas. Tiksliau C kompromisas, sako pirmininkė. Kompromis. C kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas už, prieš, susilaiko, atmesta. B kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. D kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 21 pakeitimas kitame puslapyje už prieš susilaiko atmesta. Pastikrinkime dėl 21 elektroninio būdu, pradedame, baigiame. Ar visi jau balsavo? Balsavimą baigėme. Balsavimas baigtas. Vieno balso persvara. 24 ir 38 kartu. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. E kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 27 už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 už, prieš, susilaiko, atmesta. 30 už, prieš, susilaiko, atmesta. F kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. G kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. H kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 45 už prieš susilaiko priimta. 46 už prieš susilaiko priimta. 47 už prieš susilaiko atmesta. 48 kartu su žodiniu klausimu socialdemokratų frakcijos. Kas už? prieš, susilaiko. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Balsavimo sistema gal labai veikia. Turime pakartoti elektroninį balsavimą dėl 48 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Rezultatas toks, kokį matėte. Kompromisas į, už, prieš, susilaiko patvirtinta. 57 už, prieš, susilaiko, priimta. Penkiasdešimt aštuntas e, demokratų frakcija kartu su pranešėju ponu Bachu siūlo balsuoti dalimis. Mes balsuosime už paskutinę 58 pakeitimo dalį. Ir ten yra pasakyta,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 tuomet e, tas tekstas bus pridėtas prie e, į kompromiso paskutinės dalies. Ar jūs sutinkate su tokiu balsavimu už tą dalį? Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 59 už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 61 už, prieš, susilaiko. Turime pasitikrinti dėl 61. Balsavime pradedame. Baigiame. Dėl 61 pakeitimo balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 63. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. J kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. K kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 73 už, prieš, susilaiko, priimta. 74 už, prieš, susilaiko, atmesta. 75 už, prieš, susilaiko, priimta. 76 už, prieš, susilaiko, atmesta. L kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 81 už, prieš, susilaiko, atmesta. 82 už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. Pastikrinkime elektroniškai dėl 82. E, Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Dvidešimt du prieš dvidešimt du. Atmesta. 83 už prieš susilaiko priimta. M kompromisas už prieš susilaiko priimta. Tad dabar balsuojame dėl nuomenės projekto, tokio, koks e, yra su pakeitimais. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Dabar e, sveikiname poną Bachą, pranešėją. social dialogue, tripartite social dialogue. And now we will have new interest agenda after the... Nu, svarstysime naują įdomų darbo atvarkės klausimą po to, kai pasibaigė balsavimai. Jis yra susijęs su trišaliu aukščiausio lygio socialiniu. Tai yra trišalių socialinės politikos viršūnių susitikimų susitikimu. Leisime dabar tiems kolegoms, kurie nenori klausytis pono Sogoro, per minutę laiko išeiti iš salės. then we start. Uh... Taigi, pradėkime naujo darbo tvarkės klausimo svarstymo. Trišalis uh, aukščiausio lygio socialinės politikos sustikimas skirtas ekonomikos saugimui ir užimtumui. Žodis ponui Sogorui pristatyti temą. Ačiū. Kaip žinome, trišalis e, šios lygės socialinis sustikimas, e, ekonomikos, ekonomikos augimui skatinti ir žimtumui skatinti vyksta nuo 2003-ųjų, e, dalyvauja komisija, pirmininkai, valstybių narių ir socialiniai partneriai pagal Lisabono strategiją, strategija Europa 2020 nuo 2003 metų Šis susitikimas vyksta atskirai nuo vadovų tarybos, siekiant e, palengvinti, paskanti pusę santykius tarp es institucijų ir socialinių partnerių. Kol neįsigaliojo Lisabono sutartis, susitikimas pirmininkavo tarybos pirmininkas ir komisijos pirmininkas, tačiau Lisabonos e, sutartis sąlygojo rimtus e, institucinius pokyčius, buvo įsteigta tarybos pirmininko pareigybė ir buvo trišalės, e, trišalė socialinė taryba oficialiai pripažinta kaip ir socialinio dialogo e, pradžia pagal e, Europos veikimo, statys Europos Sąjungos veikimo atitinkamą straipsnį reikėjo nustatyti teisinį pagrindą šiam e, socialiniam aukščiausio lygio e, susitikimui. To teisinio pagrindo nebuvo iki Sabono sutarties, dabar teisinis pagrindas e, bus 352 sutarties dėl ES veikimo straipsnis. TSS sudėti įeis tarybos komisijos pirmininkai, pirmininkaujančių šalies vadovai bei socialinių partnerių atstovai. TSS posėdžiaus du kartus per metus, nes mm, o ne vieną kartą, kai buvo nutarta 2002 tarybos sprendime, parlamentas bus informuojamas apie diskusijų rezultatus parlamente mes puikiai suprantame, koks svarbus vaidmo tenka socialiniam dialogui tam, kad sklandžiai veiktų socialinė rinkos ekonomika, jis yra naudingas darbdaviams, darbuotojams, ekonomikai ir visai visuomeniai dabartinėme ekonomikos valdymo stiprinimo procese, siekiant užtikrinti, kad mūsų sprendimai būtų veiksmingai įgyvendinami, labai svarbu įtraukti į vienas politinės diskusijas ir sprendimų priimimo procesus socialinius partnerius be makroekonominio dialogo. Trišalis socialinis uh, viršūnių susitikimas yra dar viena galimybė pagerinti socialinių partnerių įtraukimą į ekonominės ir žimtumo politikos ES koordinavimą. Todėl labai svarbu kad socialiniai partneriai turėtų galimybę dėrėti su ES vadovais aukščiausių lygių, e, pasitelkus stabilės konsultacijų e, sistemą, tai užtikrins stabilų, nuoseklų ir e, sąžiningą sprendimų priimimo procesą. Svarbu, kad vadovų taryba atsižvelgtų į naują teisinę instituciją sistemą, kuri įsigalioja pat patvirtinus Lisabonos sutartį. Taip pat mes palankiai vertiname dar kelis aspektus e, priimtus per šį sprendimą, tai yra susitikimų skaičius padidinimą ir tą aplinkybę, kad parlamentas bus tinkamai informuojamas apie viešųjų susitikimo diskusijų rezultatus apgalėstavimą dėl to, kad vienas iš svarbiausių klausimų e, kad užimtumo komiteto pirmininkas galėtų nuolat dalyvauti aukščiausio lygio socialinio dialogo sustikimuose, nebuvo įtrauktas į tarybos sprendimą, turint omenyje, kad Europos parlamentas dalyvauja svarstant daugumą užimtumo socialinės politikos klausimų, mes turėtume to paprašyti, kad užtikrintume veiksmingą politinį e, dialogą dabartinėme teisinėme kontekste šios rytie. Būtent dėl šios priežasties aš siūlau parlamentui pritarti šiam tarybos sprendimui per plenarinę sesiją tik po to, kai e, vadovų tarybos pirmininkas ir komisijos pirmininkas raštu pasižadės, kad nusistovėjusių praktiką pakviesti užimtumo komiteto pirmininką į trišalį socialinį aukščiausio lygio sustikimą ir toliau bus tasima. Ačiū. Dėkoju. Jeigu kažkas norėtų komentuoti. Mhm. Žodis jums, panas Mekta, prašom. Moi, c'est Eduard. Euh, moi, je, je suis... Taip, mano vardas yra Eduardas. Pasisakau vietoj kolegos Giombalės. Jis atsiprašo, kadangi šiandien posėdį dalyvauti negali. Tačiau norėtų pritarti pranešėjų pozicijai. Jis noriu pasakyti, jog gaila dėl to, kad uh, taryba, tam tikrą prasme komisija, kai tenka kalbėti apie socialinio dialogo skatinimą, e, jie kalba daugiau apie interinstitucinį dialogą, tačiau nekalbama apie socialinius partnerius. E, trišalėje taryboje nėra Europos parlamento atstovo. E, reikėtų, kad būtų nuolat kviečiamas mūsų komiteto atstovas dalyvauti tuose posėdžiuose. Ponas Balės mano, kad socialinių žimtumų reikalų komitetas turėtų veikti aktyviau, kviečiamas būti aktyviau dalyvaudamas ir komitetas neturi uh, E, paremti tarybos siūlymų tol, kol negauna patvirtinimo iš tarybos ir komisijos dėl to, kad socialinių reikalų ir žimtumo reikalų komiteto pirmininkas nebus pakvistas dalyvauti atitinkamuose posėdžiuose. Dėkui. Well, who... Dabar e, gal dar kas norėtų kalbėti, ponė Harkin. Pon... Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai pritariu pranešėjui. Mes šiuo klausimu esame diskutavę su šešėliniais pranešėjais. Mums reikia patvirtinimo, kad įsigalios tokia nuolatinė praktika, kad užimtumo reikalų komiteto pirmininkas bus kviečiamas į vadovų susitikimus, juos aukštų lygių susitikimus. Nes priešingų atveju apie jokį dialogą kalbėti neišeina. Aš manyčiau, kad tai yra minimumas to, ką gali padaryti taryba ir komisija. Ačiū. Okay. <clears throat> Pirmininkė. Tiek ir norėjom šiandien turbūt pasakyti. Plenarinėme posėdėje 2016 metais mes uh, grįšim dar prie šitų klausimų. Gal komisijos atstovai norėtų ką nors pridurti? Prašau, žodis jums. Ačiū, pane pirmininkė. Komisija pasižymė jūsų pastabas Dėl šio klausimo vyksta diskusija ir mes informuosime Europos parlamentą, kai tik bus priimtas sprendimas šiuo klausimu. Ir tuomet galėsite vertinti, kiek tas priimtas sprendimas jūs tenkins. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. iki 27 dienos birželio mėnesio 12 valandos galima teikti pakeitimus. Komitete pateikti pakeitimai bus primami pagal pranešėjo pasiūlytą rekomendaciją. Ir kaip jau sakiau, plenartame posėdėje diskutuosime rugsėjį po vasaros atostogų šio klausimo. Dabar keliaukime prie kito darbo tarkės klausimo. Tai yra 12 darbo tvarkės klausimas, naujos galimybės mažosioms transporto įmonėms, įskaitant bendradarbiavimų grindžiamus verslo modelius. Žodis poniai Džentilė, prašau. Sì, grazie Presidente. Dėkuoju, pan pirmininkė. Manau ir netgi esu tikra, kad e, mūsų diskusija dėl šio transporto komiteto prašymo atveria galimybę susijęti tokias svarbias temas kaip e, įmonė, įmonės e, kokybiškas darbas su e, naujais modeliais ir modernumu. Aišku, tema yra mums rūpima, kadangi čia kalba sukasi apie darbą Ir aišku, mums e, reikia galvoti apie tai, jog yra poreikis ir vis didesnis poreikis tarp vartotojų eiti būtent šitą linkme. Tad e, įmonės tema, darbo tema, pasiūlos kokybės tema yra neatskiriamas nuo darbo teisės darbas, tai taip pat neatskiriama nuo e, darbuotojo apsaugos. Ir e, aišku, diskusijų metu mes būsime atviri visiems e, racionaliems pasiūlymams. Žinoma, susidursime su tam tikrais sunkumais dėl to, kad šis uh, kontekstas šis rytis e, yra kiekvienoje valstybėje narėje specifinės rytis, turinti vietinės specifikas, tačiau yra poreikis, judumo poreikis, transporto poreikis ir e, prieinamumo užtikrinimo poreikis, tai taip pat susiję su sąnaudų aspektu. Ir e, Reikia pasakyti, jog šitie dalykai taip pat padeda kovoti su e, skurdu, įvairių apraiškų skurdu, ne tik tai ekonominių skurdu, bet prieigos aspektas ir pagal mūsų matymą manau, kad e, turime akcentuoti šitos e, dalykus, todėl kad privatus transportas mūnų nuomonė nėra viešoji paslauga. Ir turint tai omenyje, kaip tuomet užtikrinti vartotojams ir darbuotojams tinkamas, e, e, tinkamą tvarką ir tinkamas e, procedūras, kaip užtikrinti tinkamą paslaugos teikimą, be kita ko ir skaitmeninėje erdvėje. Ir vėl grįžtų prie platformų idėjos, kadangi būtent per tas platformas teikiamos tarpininkavimo paslaugos ir todėl e, reikėtų, kad tos platformos būtų atleistos nuo mokesčių. Kaip turime suderinti reikalavimus, poreikį, inovuoti transportą galvojant apie darbo organizavimą ir siejant tai su e, fiskalinė tam tikra tvarka, kuri padėtų šitam procesui ir kaip išvengti to, kad kai kuriuose valstybėse narise nekiltų socialinio dempingo šitame sektoriuje. Tad aš manau, kad diskusija bus e, įdomi. Ir manau, kad tai galins mus tinkamiau įvertinti mums e, rūpimus aspektus, siekiant akcentuoti darbo kokybės, paslaugų kokybės e, aspektą bei darbuotojų apsaugą. Čia kalba sukasi dažniausiai apie mažą įmonę, kuri dirba rinkoje ir kuri turi būti konkurencinga. Ir e, visą tai daroma naudojant naujus uh, verslo modelius. Laukiu kolegų pasiūlymų, idėjų, pakeitimų. Tikiuosi, kad diskusija bus atvira ir nuoširdį, diskutuojant pirmą kartą šito klausimą, nes man atrodo, kad tai yra svarbu. Dėkoju, ponas Šulc, apie. Pone pirmininkė, kolega Džentilė nusipelno padėkos žodžių, jį paminėjo jau daug aspektų kurie minimi pranešime arba turėtų būti paminimi bendradarbiavimu grindžiami ekonomikos modeliai <clears throat> nusipelno paramos, nes e, suteikia galimybę didinti užimtumą. Taksi paslaugų rinka Europoje yra labai reglamentuojama griežtai licenzijos yra parduodamos už didelės kainas, dėl to padidėja taksi paslaugų kainos ir vartotojams, klientams sunku rasti, kartais e, sunku prisikviesti taksi vairuotojus, o naujos paslaugos bendradarbiavimų grindžiami verslo modeliai leidžia taip pat e, įtraukti ir greičiau integruoti į darbo rinką migrantus, nes viską galima daryti pasitelkus atitinkamas <clears throat> prietaikas veikiančias mobiliuose įrenginiuose. Taigi e, aš išvelgiu šiame pranešime ir e, šiuose platformose daug daugiau galimybių nei grėsmių ypač kaimo vietovėse, užtikrinti atitinkamų transporto paslaugų e, tiekimą. Nes e, taip pat ir įsitvirtinti šiuose darbuose neturėtų būti sudėtinga, nes dauguma žmonių galinčių dirbti šį darbą turi vairuotojų pažymėjimus ir e, taip pat beveik kiekviename automobilyje yra įdėktos navigacijos sistemos arba kiekvienas vairuotojas turi atitinkamas programėlės su navigacijų instaliuotas savo išmaniajame telefone. Skaitmeniniai pokyčiai transporto sektoriu tokiu būdu atvers nevažai privalumų transporto sektoriuje tiek susijusių su darbo vieta, tiek su darbo laiku. Tokiu būdu bus galima geriau suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą. Šiandien mes kalbame apie mažas transporto įmonės, už jų e, dažniausiai slypi e, savarankiškai dirbantis asmenys individualios įmonės tokiu būdu skatindami bendradarbiavimų grindžiamus verslo modelius mes sugebėsime ir uh, mm, paskatinti aukštesnio lygio veiklą. Aš manau, kad e, labai svarbu užtikrinti, kad tie verslo modeliai būtų kūriami ir gyvendinami taip, kad e, būtų užtikrintas e, tinkamas mokesčių mokėjimas ir nebūtų greunamos socialinės apsaugos sistemos. Todėl manau, kad būtina pasitelkti modernę techninę įrangą transporto sektoriuje ir ją pasitelkus valstybei gauti savo dalį būtų lengviau nei mes įsivaizduojame. Taip pat norėčiau keletą kritinių aspektų paminėti. Ketvirtoje pastraipoje kalbama apie efektyvius <clears throat> e, savarankiškus darbuotojus ir netinkamas darbo sąlygas, sudėtingas darbo sąlygas, reikėtų, kad e, pranešėja patikslintų, ką ji čia turi omenyje. Iš anksto noriu padėkoti už bendradarbiavimą, mes atitinkamai pateiksime savo pakeitimų pasiūlymus ir esame nusiteikę bendradarbiauti su pranešėja Paloma Lopes dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu. Noriu padėkoti pranešėjai už jos išsakytą nuomonę. Manau, kad e, nuomonė iš tikrųjų yra tinkama. E, transporto sektoriuje turi būti taikomi tam tikri standartai. Ir čia turi būti kovojama su sukčiavimo atvejais, tomis įmonėmis, kurios melagingai remiasi bendradarbiavimo modeliais. Toliau e, sektoriaus reglamentavimas turi apimti visus operatorius, kurie veikia tame sektoriuje, nesvarbu, ar jie veikia naudodamėsi skaitmeninėmis platformomis ar ne. Kova su socialiniu dempingu bei mažų ir nepriklausomų įmonių skaičiaus didėjimas transporto sektoriuje neturi užtemdyti tų sąsajų, kurios egzistuoja tarp didelių ir mažų įmonių, nes mažos įmonės rinkoje, kur sąlygos yra vis blogesnės, turi konkuruoti su didelėmis įmonėmis. Aišku, darbas e, internetu gali pagerinti darbo sąlygas, tačiau darbuotojų darbo sąlygos turi būti vienas iš prioritetų. Ačiū. Prašom, kolega, žodis jums. Dėkoju, ponia pirmininkė. Panas Lutovskį vardu norėčiau pateikti keletą komentarų, kurie pirmiausia ir yra skirti kolegiai Džentylė. Mažos jungtinės įmonės yra dinamiškiausias ES ekonomikos segmentas. 30 procentų darbuotojų dirba būtent šiame sektoriuje. Transportas yra labai specifinis sektorius. Geležinkelių ir aviacijos sektoriuose yra nedaug vietos mažiems ir vidutiniams operatoriams. Neseniai pamatėme, kad kūrybiškumas ir verslumas gali padėti uh, E, panaikinti barjerus ir padėti įsteigti naujiems verslo modeliams, kurie sujungia tradicinius transporto modelius su naujomis technologijomis, pavyzdžiui, e, teikiant užsakymus ir apmokėjimą už transporto paslaugas. Be abejo, kelių transporte kol kas daugiausia neiškumo. Nauji modeliai e, turi įtakos darbo rinkai ir darbo sąlygoms. Ponas Zlotovski mano, jog nuomonėje reikia labai atidžiai pasižiūrėti į naujai atsiverančias galimybės ir pavojus, kurie galėtų kilti dėl naujų modelių taikymo. Milijonams žmonių e, yra teikiamos užimtumo perspektyvos, už, teikiamas lankstus darbo grafikas, tačiau kyla ir tam tikro pavojaus pavojaus e, paslaugų teikėjams, nes jie dar taiko analoginės technologijas. Na, svarbu, kad būtų užtikrinta priebėga nu pernelik sunkių biurokratinių procedūrų. Įmonės turi turėti galimybę tiesiog vykdyti savo verslą. Nauja skaitmeninė rinka neturėtų atimti iš darbuotojų turimų teisių. Ponas Lotovski norėtų pabrėžti, kad labai svarbu e, rasti tokias formuluotės, kad nebūtų diskriminuojami darbuotojai, verslas ir kad nebūtų diskriminuojami vartotojai. Be abejo, bus pateikti vėliau patikėtimai šią linkmę. Ačiū. Dėkoju. Kolegė Harkin. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už parengtą nuomonę. Ten išdėstyta tikrai puikių minčių. Manau, kad bendratarbiavimas tikrai bus ir toliau puikus. Mano požiūriu, mes čia kalbam apie labai naują sektorių, daug, su daug nežinomųjų. Europos modelis kol kas yra pakankamai susiskaldęs, fragmentuotas, daug skirtumų lyginant atskiras valstybės narės. Tai yra iššūkis. Tad mums teks atremti tą iššūkį, ieškant pusiausvėros, apie kurią kalbėjo kiti kolegos, kaip subalansuoti visų interesus e, paslaugų teikėjų, pačių paslaugų, vartotojų ir jų teikėjų. Šiuo požiūriu, aš manau, mes pradedame tikrai labai įdomų darbą. Be abejo, bus naudingų dalykų atskiriems žmonėms, atsivers naujų užimtumo galimybių, mes turėsime galimybę e, įdėkti daugiau lankstaus darbo grafiko. E, Visą tai be abejo bus naujas pajamų šaltinis. Mes kalbame šiame komitete apie geresnę pusiausvyrą tarp privataus ir uh, darbinio gyvenimo, profesinio gyvenimo ir iš tikrųjų, man atrodo, sprendimų šis rytie bus daug. Vartotojai sulauks naujų paslaugų, galės jas įsigyti, bus didesnė konkurencija ir, kaip jau sakiau, tai bus iššūkis egzistuojantiems rinkoje operatoriams. Čia mes turime rasti būdų, kaip irgi visiems užtikrinti vienodas konkurencinės galimybės e, Dalymosi ekonomika, man atrodo, dar yra įdomi yra ir tuo, kad teisingai sudėliojami prioritetai, teisingai naudojami ištekliai. Visa tai yra iš tikrųjų pozityvūs dalykai. Manau, kad yra tikrai daug dalykų ir labai daug sluoksnių susijusių su reguliavimo šios ryties idėjomis. iš tikrųjų turėsime atsakyti klausimą, kaip su tais klausimais tvarkytis, nes išsitrins tam tikros linijos tarp darbuotojų, tarp žmonių dirbančių nepriklausomai, tarp paslaugų teikėjų ir panašiai. Aš manau, kad dėl to mums reikės labai aktyviai diskutuoti. Tam tikras teisinis netikrumas dėl apibriešių irgi kol kas dar tebe išlieka kas yra paslaugų teikėjas, kas yra tarpininkas, visą tai reikės labai aiškiai apibrėžti. Kai to neiškumo bus mažiau, tai tuomet galima bandyti tinkamais sprendimais užtikrinti sąžininką konkurenciją. Žvelgiant iš kitos perspektyvos, e, reikės geriau pasirūpinti konkurencijos taisyklių gyvendinimu. Na, šiuo atveju tas pavyzdys gal nėra pats tinkamiausias, bet norėčiau jį pateikti. Pavyzdžiui, maisto turizmas, gastronominis turizmas, jeigu norite. E, manau, kad šis sritis plėtojasi, tačiau čia vėlgi turime, e, turime užtikrinti reikiamas taisyklės, kad praktika būtų vykdoma sąžiningai. Pranešėjas, pavyzdžiui, kalba apie tai, kad būtina užtikrinti, kad nebūtų vengiama mokesčių, kad būtų sąžininkai jie mokami ir taip toliau ir panašiai. E, galiu visam tam be abejo pritarti. Na ir džiaugsiuosi galimybę dirbti toliau su pranešėjų šiuo klausimu. Ačiū. Dėkuoju. Kolegė Gė, prašau. Prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju kolegė Gentylė už žinomės e, projektą jos tekste randame bendrų sąlyčio taškų su kai kuriamis mintimis, kurias kolegė pristatė. Mūsų nuomonė reikia pabrėžti tai, jog naujos technologijos, skaitmeninės rinkos kūrimas kartais nesugeba užtikrinti papildomos uh, vertės, todėl kad e, nėra jokio bendro vardiklio įgyvendinant šituos e, dalykus. Ir tarp valstybių narių tuo būdu lieka labai daug e, skirtumų, todėl reikėtų pabrėžti tam, kad siekiant pilnai įgyvendinti vidaus skaitmeninę rinką turime remtis vieningesnių pagrindų. Labiau, kad uh, tokie technologiniai procesai kaip skaitmeninimas. Kartais turi neigiamų pasiekmių, nes e, prie šio proceso nėra užtikrinamos tinkamos e, kompetencijos ir lieka atotrukis, nes trūksta kompetencijų tam, kad būtų galima naudotis tomis technologijomis. Tad šias spragas reikėtų užpildyti ir mes e, sutinkame su kolegė, kad ketvirtame punkte kalbama apie labai svarbius aspektus, apie neužtikrintą darbą, apie savarankišką darbą, socialinį dempiką bei e, šešėlinį darbą. Tai yra taip pat tie aspektai, dėl kurių mažos ir rytinės įmonės e, negali būti vystamas ir plėtojamas taip, kaip e, turėtų. Taip pat turi būti užtikrinamas didesnis skaidrumas viešųjų pirkimų srityje bei e, per konkursus, kuomet e, tai yra susiję su, su branga, nes kartais e, per e, tokius konkursus ar per viešuosius pirkimus, ne viskas vyksta sąžiningai. Tie dalykai taip pat e, susiję būna vyresnėje stadijoje ir su darbo e, grafiku, todėl reikėtų numatyti tam tikras priemonės, kurios e, leistų užtikrinti, ar laikomasi visų poilsio reikalavimo ir ar pakankamai laiko yra ilsimasi tarp vairavimo. Uh, Tad galima panaudoti čia tam tikras naujas technologijas ir naujas priemonės, kurios galėtų leisti mums įsitikinti, kad tų sąlygų yra laikomasi ir tuo pat metu tai prisidėtų prie profesinio ir šeiminio gyvenimo geresnio, geresnės pusiausvyros. Labai svarbu taip pat pabrėžti visą e, teisėkurą, kuri yra darbuotojų sveikatos apsaugos srityje. Komis, komitetas akcentuoja taip pat šį e, aspektą ir manau, kad visų teisės aktų, kuriuose yra numatyti standartai ir reikalavimai taikomi sveikatai, jų įgyvendinimas konkretus taip pat yra labai svarbus e, dalykas, pranešimas yra puikus pagrindas tolesnė mūsų darbui. Dėkuoju, kolega Martin. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kalbam apie mažas ir labai mažas įmonės, dirbančias transporto srityje. Mes kalbėjome apie tai, kad šiandien minime tarp kontinentinio jūrų transporto ir, ir oro transporto. Kai kalbam apie asmenų pervežimą, apie taksį sektorių, čia taip pat kalbama apie suntinių pristatymą į namus ir kabotažą. Ir taip pat apie baržas plaukiojančias upėmis. Tenka konstatuoti, kad Prancūzijoje regėsi Europos lygmenių šie smulkus amatai, kur buvo galima užsidirbti dėl to, kad žmonės dirbo daug, patiria nesažininką konkurenciją. Nes vyksta, kaip sakoma, visuomenės uberizacija. Dirbama firmos Uber principais. Taip pat ir komandiruotų darbuotojų e, tvarka kelia susirūpinimą. Be abejo, žmonės juk nori dirbti ir užsidirbti, bet tie žmonės turi laikytis netų pačių socialinių ir fiskalinių taisyklių, lyginant su tais, kurie anksčiau dirbo mūsų paminėtose srityse. Trečias, ketvirtas ir penktas punktai, man atrodo, yra tokie, kai norima įdėkti tas pačias taisyklės fiskalinės ir socialinės tiems, kurie e, dirba tose smulkiose transporto srityse. Ir be abejo mes bendrausime su jumis, ieškodami tinkamų visiems kompromisų. Ačiū. Thank you. Uh, deadline for amendment. Ačiū pakeitimo teikimo terminas baigėsi birželio 27 dieną. Pakeitimai bus susvarstomi rūpjūčio 31, balsavimas užimtumo komitete vyks rugsėjo 26 dieną ir pagrindinėme transporto komitete prašymas bus tvirtinamas spalio 11 dieną. Dabar suteiksiu žodį ponai, poniai Jezlovieckai, kuri paprašė galimybės pasisakyti dėl šio pranešimo. Prašau. Ačiū, norėjau atkreipti dėmesį į temas, kurių nesvarstome savo komitete ir e, kurios po kurio laiko arba labai greitai bus labai, taps labai svarbios ES ir galbūt žmonės priekaištaus mūsų komitetui, kad mes šių temų nesvarstėme. Turiu minėję, kad vis didesnėje dalyje įvairių pranešimų šiuo metu susidurime su tokia situacija, kuomet minimos naujos įdarbinimo formos reikalaujančius naujų įgūdžių. Mes savo komitete šių temų nesvarstome. Marian Harkin čia atkreipė dėmesį į tai, kad <clears throat> šios naujos užimtumo formos dar yra tik tai pradinėje stadijoje, tačiau ta pradinė stadija gali labai greitai pasikeisti ir e, Laura Agėja atkreipė dėmesį į tai, kad reikia ieškoti bendrų sąlyčio taškų tam, kad užtikrintume darbuotojų teisės, garantuotume darbuotojų teisės, taip pat ir jų socialinę apsaugą. Galbūt mūsų laukia revoliuciniai sprendimai ir jeigu jie tikrai ateis, reikia jiems labai gerai pasiruošti. Aš tik noriu kreiptis į pirmininkę, paragindama, kad pradėtume kviestis į savo komiteto posėdžius ekspertus, kurie mums galėtų geriau pristatyti tas artėjančias permainas. Marijan e, minėjo interneto tinklapį, kuriame yra pristatoma turizmo ateities perspektyva, dar yra ir atitinkamų interneto tinklapių ir svetainių, kuriuose pristatoma, pavyzdžiui, verslo ateitis. Taigi, Aš e, manau, kad reikia šioms permainoms ruoštis ir e, kartu užtikrinti su visuomenės saugumą. Taigi aš raginu jau tą pradėti darytis, pradėti daryti e, ir pradėti kviestis atitinkamus ekspertus. Ačiū, aš manau, kad šį klausimą galėtume įtraukti koordinatorių posėdžio darbo atvarkę, jeigu jau ketiname surenkti panašaus pobūdžio sustikimus, kuriuose dalyvautų atitinkamų ekspertinių žinių arba praktinės patirties šios rytie turintis asmenys, nes mes šis temas svarstome, tačiau iš tiesų netaip koncentruotai, kaip jūs teigiate. Taigi turime joms skirti daugiau laiko dėmesio. Ačiū. Tiek informacijos šio darbo atvarkės klausimu. O tai reiškia, kad e, mes esame pasirengę svarstyti paskutinį darbo atvarkės klausimą. Tai yra valstybių narių užimtumo politikos gairės. Laura Gėja atsakinga už šią temą, tai jai ir suteiksiu žodį. Sì, eh, grazie Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, pabandysiu kalbėti kaip galima trumpiau. Mes e, gavome pakeitimų pasiūlymų praktiškai iš visų e, frakcijų ir iš visų šešėlinių pranešėjų. Visų pirma, norėčiau padėkoti jiems, todėl kad buvo puikiai įsisamoninta ta šio dokumento prasme ir kodėl mes jį rengiame. Mes rengiame kompromisinius pasiūlymus tie pakeitimai, kompromisiniai pasiūlymai turėtų būti primtini visoms politinėms frakcijoms. Norėčiau taip pat pabrėžti, jog iš kiekvieno iš šešėlinių pranešėjų Mes susilaukėme ir pakankamai kritiškos reakcijos dėl Europą 2020 strategijos tikslų. Praeitais metais buvome labai kritiški šitos strategijos klausimų, šiais metais taip pat kalbėjome apie tai, ar mes tolstame vis labiau nuo šios strategijos e, e, tikslų ir aišku turime apie tai kalbėti, nes tai yra susijęs su žimtumo e, politika galvojant apie ilgalaikę perspektyvą ir ypač jaunimo nedarbą. Man taip pat e, patiko nuoroda į specialaus fondo sukūrimą siekiant spręsti vaikų skurdo problemą. Aš manau, kad tai turi tapti prioritetu Europoje, nes Europa pagaliau turi spręsti vaikų problemas. Pasiūlymas dėl pensijų sistemos yra gana plačiai remiamas, taip pat ir pasiūlymas dėl būtinybės e, kitaip spręsti kolektyvinių sutarčių klausimus tarp e, socialinių partnerių. Tad čia buvo iš tikrųjų pakankamai konstruktyviai dirbama šitais aspektais. Kai kurie kolegos pateikė pakeitimą dėl atskirų straipsnių. Sekretariatas buvo pranešęs, jog kol kas neturėjome teikti pakeitimų dėl straipsnių e, turinio, tik tai dėl konstatuojamųjų dalių, tačiau per šešėlinių pranešėjų posėdžius ir per susitikimus su teisės tarnyba mes nusprendėme, kad įmanoma vis dėlto teikti pakeitimus ir dėl pačių straipsnių nes e, priede taip pat yra minima parlamento pernykštė pozicija. Nežinau, ar mes galėsime e, vėl tą poziciją įrašyti, galbūt e, kartu su kitomis frakcijomis mes susitarsime dėl truputį pakoreguoto šios dalies turimo, turinio ir, ir tai bus pasiūlyta kaip kompromisas. Dar kartą dėkoju Jums už bendradarbiavimą. Per šešėlinių pranešėjų posėdžius turėsime dar progos susitikti ir aptarti kompromisinius pakeitimus. Pone Lieslovėska, jūs esate viena iš šešėlinių pranešėjų žodis jums. Dėkuoju, pone pirmininkė. Tikiuosi, kad galėsim tinkamai bendradarbiauti šio dokumento. EPP vardu norėčiau paaiškinti keletą mūsų teikiamų pakeitimų, pavyzdžiui, 13. Ten kalbama apie didesnį valstybių narių įsitraukimą bei Europos komisijos įsitraukimą į ES 2020 strategijos tikslų siekimą. 20 pakeitimas. Ten kalbama apie tai, kaip svarbu, kad taryba atsižvelgtų Europos parlamento poziciją dėl užimtumo gairių. Europos parlamento rekomendacijos dėl užimtumo gairių buvo paskelbtos 2015 metais ir nebuvo į tai atsižvelgta ES taryboje tinkamai. Tai irgi būtina pabrėžti. 25 pakeitimas. Jis yra susijęs su susitarimu dėl Europos semestro, Ribeiro pranešimo. Užimtumo komitetas turėtų rinktis tris rodiklius. E, užimtumo rodikliai, e, nedarbo rodikliai, ilgalaikio nedarbo rodikliai. Tai yra tie rodikliai, kurie padeda stebėti esamą padėtį. 33 pakeitimas valstybės narės turi numatyti prioritetinius veiksmus susijusius su darbo vietų kūrimu ir su dina, darbo rinkos dinamikos skatinimu didesniai integracijai. Nežinau, dabar 90 ir 14, 22, 23, 25, 28 ir 31 pakeitimai. Jie mūsų frakcijos požiūrio pakankamai problemiški nes ten kalbama apie griežto taupimo priemonės, ten kvestionuojama užimtumo gairių vertė apskritai. Ir ten apie socialinius rodiklius Europos semestro kontekste kalbama gerokai mažiau. Norėčiau kreiptis į S ir D frakciją ir pasiaiškinti dėl 39 pakeitimo. Ten kalbam apie įtraukti. Ar čia turima omeny 2015 metų Europos parlamento nuomonė, kuri buvo ne vieno puslapio? Ar tikimasi, kad e, taryba atsižvelgs į Europos parlamento nuomonę? Nežinau, ar taryba ir komisija e, įvertintų būtent tokį parlamento požiūrį. Manau, kad tas besikartojantis elgesys rodo, kad trūksta diskusijos parlamente. Aš manau, mums reikalinga diskusija dėl to, kas yra reikalinga trumpalaikėje perspektyvoje ir ką galima atlikti vėliau. Ir būtina, kad valstybės narės būtinai padarytų tai, kas joms priklauso. Dėkoju, sako pirmininkė Javier Lopes. Prašau. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai Laurai Egei už atliktą darbą. Aš jau esu sakęs ir išdėstęs į savo analizę su paaiškinęs mūsų pakeitimus ir jų tikslą. Aš manau šiuo klausimu, kad tai nėra nauja tema. Mes jau esame pareiškę savo nuomonę dėl komisijos pateikto dokumento e, Kokiagi problema iškyla mūsų parlamentiniam komitetui? Ogi mes jau esame dirbę prie šio klausimo praeitį, mes esame išdėstę savo nuomonę, dirbę, e, nagrinėdami užimtumo politikų klausimus. Tai buvo 2015 metais, mes turėjome svarbę rezoliuciją, tačiau Europos komisija juk neįsiklausė į mūsų siūlymus. Tai buvo ir pernai. Tai šiemet mes vėl teikėme tas pačias idėjas E, o Europos komisija pateikė tos pačius siūlymus kaip pernai. Kogi mes norime? Mes norime pirmiausia, kad mes kaip institucija galėtume pabrėžti, jog mes nežiūrim lengvabūdiškai savo pozicijos pateikimą. Tai yra tas sprendimas, prie kur, kurio turės dirbti taryba ir komisija. Tad yra nesuprantama, kad mes dirbtume prie kai kurių temų, uh, turime pranešėjus, šešėlinius pranešėjus, kviečiamės ekspertus, o paskui, kai tenka priimti sprendimą, sprendžia taryba ir komisija ir į mūsų siūlymus, į mūsų nuomonės neatsižvelgiama. Mūsų pozicija daugiau institucinio ideologinė, tai mes taip norim pasakyti. Mes pateikėm pakeitimus trim kryptim. Norime ginti savo poziciją, darbo buvo atlikta daug ir mes turime dabar tą rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta 2015 metais. Norime, kad tai būtų pasakyta. Antras. Antra pakeitimų grupė. Norime kalbėti apie S2020 strategiją. Kai kas jau tai minėjo, mes sakėm, jog mes kasdien kalbam apie tam tikrus tikslus, apie socialinius siekius, apie kova su skurdu. Tai yra tikslai, kurie nėra saistantis, tačiau juos yra išdėšiusi Europos komisija. Ir be abejo, vaikų skurdas, skurdas apskritai, visa tai yra susijęs su nedarbu, su situacija darbo rinkoje. Būtent dėl to mes norime šią nuorodą padaryti. Ir trečias dalykas, kuris mums yra svarbus, tai yra būdas pasiekti, kad tie tikslai taptų labiau saistantis, kalbant apie 20 strategijos įgyvendinimą. Mes būtent tokią kryptim teiksime pakeitimus, siūlysime atsižvelgti į socialinius rodiklius, nes vykstančiam koordinavimo procesui, šiam reformų, biudžeto e, reformų procesui, šie klausimai yra labai svarbus. Esame įsitikinę, kad galėtume pasiekti sutarimą su pranešėja ir su kitomis frakcijomis neteiksime tiesiog rezoliucijos e, dėl paties teikimo ar pakeitimų dėl pačių pakeitimų. Reikalingas kompromisas, turime dirbti kartu, kad rastume reikiamą modernesnę galbūt formuluotę. To norėjo ir apie šešėlinį pranešėją. Mes tikrai neketiname pateikti kopijos to, kas jau seniau buvo pateikta. Tiesiog norime pasakyti, kad į mūsų tą iš anksto atliktą darbą kartais tiesiog neatsižvelgiama. Tai yra chrestomatinis pavyzdys, nes jau rezoliucija egzistuoja, mes ją e, turime, komisija ją ignoravo. O dabar vėl kalbame tos pačius tikslus. Atliekame darbą, kuris tiesiog lieka neįvertintas. Mes dirbome su šešėliniais pranešėjais, kad ši rezoliucija būtų modernesnė, ir kad galėtume tinkamai apginti savo poziciją. Tai yra mūsų tikslas, e, atsižvelgiant dabartinį institucinę dinamiką. Ačiū. Thank you, uh, Madam Ačiū, ponė Harkin žodis. Ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad ėmėsi šios temos. Nedaug e, ko galiu papildyti tai, kas jau buvo pasakyta, išskyrus teiginį, kad viename iš mūsų frakcijos pakeitimų, kaip mus dėmesys į tai, kad nebuvo atsižvelgta į parlamento poziciją, <clears throat> patvirtinant užimtumo gairias valstybės narėse iki 50 metų. Ir taip pat aš manau, kad Niekas negalėtų ginčytis dėl to, kad pakeitimuose yra tikrai daug naudingų dalykų, tačiau kyla klausimas, ar e, pakankamai mes prioritetų esame nusistatę arba išskiria prioritetinių pakeitimų. Taigi galbūt turėtume elgtis šiek tiek drausmingiau, aš čia tik asmeninę nuomonę sakau, stengdamiesi parengti dokumentą, į kurį būtų įtrauktos pačios svarbiausios mums rūpmos nuostatos, o ne visos apskritai egzistuojančios. Aš nežinau, ar diskusijų eigoje mums pavyks šį tikslą pasiekti, tačiau reikia pamėginti. Mes teikėme tris pakeitimus, juose atkreipimas dėmesys į tai, kad valstybės narės nepasiekia tikslų iki 20 metų siekiant užtikrinti deramas darbo sąlygas ir kovoti su vaikų skurdu. Šios rytis mums yra prioritetinės, tačiau aš nekantri laukiu galimybės dirbti su Laura. E, rengiant šį pranešimą, panas Ilkijočiui žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti Laurai. Norėčiau padėkoti Laurai. Mes jau esame bendradarbiavę praeitėje Esu tikras, kad mūsų bendradarbiavimas e, bus puikus ir toliau. Mes e, ne kažką išgirdome iš komisijos. Komisija užsima tuo, ko visuomet užsijėmė. Tai yra, yra demokratijos deficitas tam tikras ir jinai veikia toje platmėje. Bet e, mums Nors mes ir ne visiškai sutinkam su tokia padėtimi, mums kaip parlamentui tuo metu, kai įvairiose valstybėse rimta krizė ir nedarbas yra labai aukštas, ypač tarp jaunimo, tai mes teikiame tokius pakeitimus, mūsų frakcija pateikė tokius pakeitimus, kur yra kalba apie tai, jog darbuotojų teisės blogėja, jog socialinė valstybė nyksta ir tai turi skausmingų pasiekmių patiems pažeidžiamiausiams e, piliečiams. Tai e, juos izoliuoja ir iš principo mes grįžtame į viduramžius darbo rinkoje. Antroje dalyje mes pakeitėme, pateikėme vieną pakeitimą dėl antrosios dalies ir bandome užtikrinti, kad valstybė užtikrintų socialinės valstybės apsaugą. O trečioje dalyje mes bandome paremti valstybių narių užimtumo strategijas, todėl kad pačios valstybės žino geriau, kokie yra jų poreikiai. Yra klaidinga mąstyti, kad gali būti parengta vieninga strategija, kuri tiktų visoms valstybėms narėms, juk yra geografinės specifikos valstybėse, yra apskritai kitų daug skirtumų tarp valstybių. Ir todėl turime nesiremti tokiais memorandumais, kurie pablogino pietų valstybių padėtį ir galų gale dėl to buvo pažeidinėjimas darbuotojų teisės ir socialinės teisės. Mes tikimės puikaus bendradarbiavimo su Laura ir su kitais kolegomis šešėliniais pranešėjais ir tikimės, kad rezultatas bus geras. Thank you, uh, Mr. Martin. Floor is yours. Dėkuoju, ponas Martin. Dėkuoju ponė pirmininkė. Užimtumo gairės buvo pradėtos renkti 98 metais ir buvo daug įvairių versijų, tačiau visos labai panašios ir tikslai visuomet būdavo identiški ir suformuluoti praktiškai tais pačiais žodžiais, net ir praėjus 20 metų po to proceso pradžios. Ir Pranešėja sakė, jog kol kas dar rezultatų konkrečių nepasiekta. Aš norėčiau pasveikinti ponę Adžėją ir pasižavėti jos ryštu ir sažiningumu e, už tai, kad jinai primena tą problemą. Jaunimo nedarbas yra labai ryškus pavyzdys. 2001-2008 metais buvo numatytas tikslas po pradėjimo dirbti darbo rinkoje per tam tikrą laiką užtikrinti kvalifikacijos kelimą. 16 metais jaunimo nedarbas Europoje yra apie 20 procentų, kai kuriuose valstybėse jis pasiekė 50 procentų, pavyzdžiui, Graikijoje ir Ispanijoje. Tad e, šitos politikos iš tikrųjų, kaip matome, nėra veiksmingos beveik visi šešėliniai pranešiojai kvestionuoja Europos užimtumo politikos pagrindinius teiginius. Vienas iš tų teiginių, aišku, šiuo požiūriu aš galbūt skirsiuos nuo kitų pranešėjų. Vienas iš tų teiginių sako, jog mes galime išspręsti darbo jėgos paklausos klausimą panaudodami e, migrantus sakoma, jog tai padės spręsti užimtumo e, problemas. Tačiau Birželio 21 dieną 2016 metų padėtis yra absoliučiai priešinga tam, ko čia tikimasi. Tas pasiūlymas dėl migrantų, jisai buvo aiškiai minimas ankstesnėse versijose ir jisai nedingo iš kitų versijų. Diskusija dėl pabėgėlių leidžia visus tos pasiūlymus nulakuoti tam tikrų humanitarinių lakų, kad tai gražiau atrodytų, tuomet, kai kalbame apie nedarbo problemas. Nes tuomet plačia kalba sukasi ne apie ekonominius migrantus, bet apie politinius pabėgėlius. Albertas Einštein, Einšteinas sakė, jog e, pamišimas yra apibrėžiamas kaip bandymas tą patį dalyką daryti daug kartų kiekvieną kartą tikintis, kad rezultatas bus skirtingas. Turime kelti klausimą dėl Europos e, įvairių politikų logiškumo, užuot negalvojus bandžius bėgti į, priekį, į priekį. Ir aš džiaugiuosi, kad e, pranešėja nori, jog būtų iš naujo diskutuojama dėl šitų gairių, galvojant labiau apie konkrečius rezultatus ateityje. Ačiū užimtumo komitete, balsuosime 13-14 <clears throat> Liepos, ačiū už dalyvavimą šiame ilgame posėdėje. Susitiksime dar bet kokiu atveju iki vasaros pertraukos. Kitas posėdis vyks Liepos 13-14 dienomis Briuselėje. Ačiū.